Dear colleagues, good afternoon. Mėly kolegos, labą dieną. Norėčiau paklausti, ar niekas neprieštarauja darbo tvarkės pritarimui. Dėkoju. Turiu Jums vieną pranešimą. Norėčiau nariams priminti, kad Econ Ample rengia rytoj bendrą susitikimą nuo ketvirtos iki pusės septynių e, dėl šalims skirtoms rekomendacijų ir čia mes norime Ample narius informuoti, kad e, vietų paskirstimas bus padarytas rytoj po pietų. O dabar norėčiau pasveikinti Daniel Nui, kuri yra ECB priežiūros valdybos pirmininkė ir jinai dalyvauja pirmuose viešuosiuose klausimuose 16 metais pagal ESMA reglamentą ir tarp institucinį susitarimą. Žinoma, tai čia ne pirmas kartas, kai e, jūs lankotės parlamente, nes e, mūsų bendradarbiavimas e, yra tikrai vaisingi ir nuseklus bei nulatiniai, mes tikrai tuo džiaugiamės, bet Viešieji klausimai tai jau čia pirmieji jums. Ir kaip žinote, bus nemažai priežiūros institucijos iniciatyvų, kurios mes norėsime aptarti. Keletą paminėsiu. Tai ECB darbas dėl e, diskrecijos ir įgaliojimų. Ir kaip žinia, jau yra padaryti pirmieji žingsniai ir dabar Mes diskutuojame dėl teisės aktų srities ir taip pat dėl papildomų e, dalykų, dėl kurių dar konsultuosimės. Taigi mums bus džiugu, jeigu jūs pateiksite šviežiausios informacijos. Taip pat e, Pastarojų metų vyksta kiti parengėmėjai darbai, bandome sinchronizuoti visus tuos klausimus, svarbius, įdomius klausimus, taip pat ir mm, metodo aspektus. Jeigu mes teisingai supratome, yra ir tikrai pozityvių žingsnių dėl MDA antrojo ramščio po to, kai buvo pateiktas komisijos dokumentas, mes taip suprantame, kad tai bus jau naujos pozicijos, naujo požiūrio e, pradžia. Taip pat mes tikimės naujesnės informacijos dėl paskolų rinkų. Žinoma, yra daug dalykų, Mes e, taip pat e, norėtume keistis informaciją dėl svarbių dalykų, dėl e, paskolų rizikos ir sandorių rizikos, dėl kurių kaip tik dabar vyksta diskusijos bazelį. Ir tai yra svarbus aspektai, apie kurios parlamentas norėtų būti informuotas tuomet, kai vyksta diskusijos, o ne tuomet, kai jau bus įgyvendinami teisės aktai. Tai yra tas bazelio procesas ir, kaip jau sakiau, mes norėtume šviežiausios informacijos. Taigi dar kartą dėkoju Jums ir Daniela, žodis prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, garbus parlamento nariai, man malonu sugrįžti pas Jūs ir pakalbėti šiandieną apie ECB vykdomą priežiūros funkciją. Nors iš tiesų pelno ir bankų sektoriaus atsparumo sritise mes pasiekėme nemažos pažangos, visgi Europos bankų sektorius susidurė su rimtomis problemomis. Todėl priežiūros priemonės reikia taikyti ten, kur reikalinga. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie euro zonos bankus, o vėliau apie 2016 metų priežiūros peržiūros ir vertinimo įgyvendinimo procesą bei tą pažangą, kurios pasiekta Europos bankų te teisės srityje, reglamentuojant galimybės ir nacionalinį pasirinkimą. Ir aišku, dar keletą žodžių pasakysiu apie bankų sąjungą. Taigi, pirmiausia, apie tai, kas įvyko bankų sektoriuje ir kokia dabartinė padėtis. Nuo savo kapitalo dalis didesnėje eurozonos uh, kreditų institucijų požiūrių per pastaruosius metus išaugo ir dabar sudaro 13 procentų, o tai yra kur kas daugiau negu nustatyti minimalus reikalavimai. Bankų pelnas taip pat išliko maždaug tame pačiame žemame lygyje. Nuosavo, vidutinė nuosavo kapitalo graža sudarė 4,5 procento 15 metais, ir reikia pasakyti, kad 16 metais nenumatome ženklesnės pažangos. Um, rinkos um, lūkesčiai ir pagaidavimai eurozonos bankų sektoriaus atveju gerokai sumenkėjo šiais metais. Bankų lėšų vertė smuko 30 procentų ir vis e, prastesni rezultatai matome. Investuotojai beje nelabai rūpinasi bankų gebėjimu atsispirti krizai, juos labiau domina pelno rodikliai ir cikliški e, pelno srityje iššūkiai atsiranda dėl vangiaus paskalų paklausos, žemos palūkanų normas visgi e, tik kryptinga pinigų politika ir jos e, priemonės leidžia padidinti e, paskolų teikimo apimtis ir stabilizuoti ekonominės sąlygas. Bankai susiduria su atitinkamais iššūkiais, kurie labiau struktūrinio pobūdžio. Pirmiausia, neveiksnios paskolos ir toliau muša kreditavimo galimybės daugelį kai kuriuose šalyse, be to bankų išlaidos atspindi ir tai, kad rinka yra perpildyta kai kuriais atvejais. Keletą žodžių apie priežiūrą. Pagrindinės priemonės, kurių pagalba sprendžiama rizika, su kuria susiduria bankai, yra neabejotinai priežiūros peržiūra ir vertinimas, tas pats procesas, kurį mes atlikome 16 metais. Noriu priminti, kad dar 15 metais mes e, žiūrėjome, kaip e, taikyti bendrą priežiūros ciklą, pasiekėme neblogų rezultatų ir pavyzdžiui, rizikos pobūdžio ir papildomo kapitalo santykis pasikeitė nuo 0,26 14 metų lapkritį iki 0,68 15 metais. Be to, kapitalo poreikio reikalavimai dabartiniu metu yra panašus į bendro priežiūros mechanizmo pasaulinio, pasaulio sistemiškai svarbių um, bankų sistemoje, tai kuri vadinasi GASIPS ir taip pat e, požiūrių jų konkurencingumo. Taigi, kaip mes e, ketiname spręsti visas problemas, kurias nustatėme proceso metu 16 metais. Pirmiausia, mes tengiamės e, sutvarkyti SREP metodologiją, pavyzdžiui, vidaus kapitalo pakankamumo reikalavimai, jų likvidumas ir lėšų pozicijos. Antra, mes tengiamės įtraukti ir papildomus elementus, kurie aktualūs kai kuriems susijusiems subjektams. Pavyzdžiui, mes dabar analizuojame tuos paaiškinimus, kuriuos gavome iš EBI e ir Europos e, komisijos dėl to, kaip reikėtų interpretuoti ES teisės nuostatas. Ir trumpai noriu pasakyti e, šitą apie didžiausią galima paskirstyti sumą. Aš jau minėjau jūsų komitete, kad MDA rodiklį reikia patikslinti. Ir kada kalbame apie didžiausią galimą paskirstyti sumą, reikia prisiminti, ir antrojo ramščio kapitalo keliamus reikalavimus. Todėl Europos centrinis bankas šiuo metu analizuoja, kaip galima toliau patobulinti priemonės, kurios naudojamos labai plataus masto priežiūrai, kada vykdomas bankų patikrinimas jiems nepalankiomis sąlygomis, kad būtų galima tiksliau įvertinti, su kokia rizika susidurs vienas ar kitas um, bankas. Ir aišku, svarbiausias dalykas tai yra to antrojo ramšio galimybė gairės. Žinote, kad yra antrojo ramšio reikalavimai, o gairės papildys tiesiog tuos reikalavimus. Teisiškai, jeigu nebus tenkinami antrojo ramšio reikalavimai, tenkinamos antrojo raimščio gairės, tai jokių teisinių pasiekmių kapitalo poreikių tenkinimui nebus. Bet visgi bankai turėtų labai rimtai vertinti savo galimybės, nes jeigu jiems nepavyksta įgyvendinti gairių, tai tada matyti reikia galvoti apie bankams skirtas specifines priemonės. Tuo pačiu metu antrojo ramščio gairės nebus skaičiuojamos pagal automatiškai nustatomą MDA. Tam, kad būtų galima užtikrinti deramą MDA lygį, kuris atsiranda automatiškai, reikalinga palyginti visus bankus, naudojant tą patį priežiūros standartą ir įvertinti, kokia yra atskiro banko pozicija konkurentų požiūrių ir dabartiniu metu mes ypač kreipiame dėmesį tuos bankus, kurie naudojasi žemesnių automatinių MDA rodiklių. Toliau galimybės ir nacionalinės nacionalinės e, priemonės. Be to, kad yra SRF procesas harmonizuojamas, labai svarbus dalykas suderinti darbo taisyklės šioje srityje. Nepamirškite, kad yra kapitalo poreikio ketvirtoji direktyva ir e, kapitalo reikalavimų reglamentas. Uh, Ir pirmajame etape, kai bus vertinamos nacionalinės galimybės, ECB e, gairės pasipildys aštuoniomis nuostatomis. Tarp jų e, tokios nuostatos, kaip yra e, įmonių grupės vidaus taisyklės, pavyzdžiui, kurios apima kapitalizacijos likvidumo padidėjimą. Mes manome, kad Um, galiausiai visos gairės um, nacionalinės diskrecijos atveju bus sutvarkytos iki e, dar e, vasaros atostogų pabaigos. Be to, nereikia pamiršti ir bendro priežiūros mechanizmo, kuris aktyvuotas glaudžiai bendradarbiaujant įvairioms susijusioms institucijoms. Aišku, kai kalbame apie taisyklių suderinimą ir nacionalinių priemonių taikymo suderinimą, tai reikia atsižvelgti pirmiausiai principinius dalykus. Toliau, bankų sąjunga ir um, bankų priežiūra. Bankų sąjunga sukurta tam, kad būtų užtikrintas didesnis bankų sektoriaus atsparumas, geresnė finansinė integracija ir sklandesnis vidaus rinkos veikimas. Nors imtasi nemažai rimtų priemonių, tačiau anaip tol bankų sąjungos kūrimas nesibaigė, nes reikia dar padirbėti rizikos pasidalymo ir rizikos mažinimo sritise. Kai kalbame apie rizikos pasidalymą, Tai pirmiausia svarbu e, vieninga indėlių apsaugos sistema. Tai yra EDIS sistema, kuri leis sumažinti riziką laipsniškai ir tokia sistema europinių lygių bus įvedama irgi pakopomis, kad būtų galima atsižvelgti ir šiuo metu taikomas nacionalinės indėlių garantijų sistemas. Todėl laipsniškas įveidimas leis e, geriau užtikrinti vienodas veikimo sąlygas visiems bankams jų sektorija ir imtis papildomų priemonių, kurios užtikrins didesnį bankų saugumą ir jų atsparumą. Riz rizikos mažinimas ir pasidalymas yra du svarbus elementai kurių pagalba galima sustiprinti bankų sąjungą. Kai kalbame apie rizikos suma, sumažinimą, tai pirmiausia reikia visaverčiai įgyvendinti indėlių garantijų sistemos direktyvą ir bankų gaivinimo bei pertvarkymo direktyvą, nepamirštant aišku ir tų nacionalinių galimybių, kurias suteikia ir um, kapitalo poreikio ketvirtoji direktyva bei kapitalo reikalavimų reglamentas. Dar norėčiau keletą žodžių apie šiuos pastarosius aspektus pasakyti. Taigi, CRR, CRD 4 kontekste ES reguliavimo priemonėmis yra siekiama sumažinti nacionalinių priemonių įvedimo galimybę, naudojant ES teisės e, priemonės. Viena iš ryčių, kurioje mes manome tikrai reikia toliau derinti ES teisę, yra susijusi su tinkamu E, įvertinimų. CRD 4 numato minimales harmonizavimo priemonas, nes egzistuoja labai didelis, didelė įvairovė įvairiausių priemonių, kurios atsirado perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę. O tinkamo vertinimo kriterijai ir dabartinis procesas yra tokie, kad juos reikia nedelsiant sutvarkyti. Nes vienas ir tas pats subjektas yra vertinamas per skirtingas pozicijas skirtingose valstybėse narėse, taikant atitinkamus kriterijus. Taigi procedūros e, požiūrių tinkamo vertinimo taisyklės pakol kas yra labai skirtingos. Uh, ir dėl to labai sudėtinga priežiūros institucijai atlikti savo funkciją. CRR, CRD4 peržiūra taip pat turėtų būti atliekama įtraukiant ir naujausius Bazelio komiteto Bazelio 3 standartus, tam, kad būtų galima pilnai įgyvendinti trečiąjį Bazelio susitarimą. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, kad reikėtų įvesti stabilaus finansavimo ir finansų sverto santykio rodiklį, nes nes tai susiję su rinkoje esančia rizika ir um, sandorio šalių rizika. Dabar, kai kalbame apie gelbėjimąsi privačiom priemonėm arba gelbėjimą mokesčių mokėtojų pinigais, tai neabejotinai čia šiame kontekste yra labai svarbi uh, bankų galimybė uh, nuostolius padengti savomis priemonėmis. Mes pritarėme komisijos priežiūrai, kad MRLEL e reikia peržiūrėti atsižvelgiant į bendrą nuostolių padengimo pajėgumą. O jeigu galvosime plačiau, ne tik apie bankų sąjungą, tai tada nereikia pamiršti ir apskritai Europos kapitalų rinkos. Uh, labai svarbus dalykas yra pakeitimas vertybiniais popieriais ir aš įsivaizduoju, šiandieną po pietų jūs detaliau analizuosite šį klausimą. Kaip jūs žinote, Europos centrinis bankas savo paskelbtoje nuomonėje įvertino du teisėkuros pasiūlymus, kurie neseniai buvo pateikti ir susijęs su e, pakeitimo vertybiniais popieriais skaidrumu ir standartizavimu. Ypač tai aktualu dabar, nes bankai patiria kapitalo e, apimčių suvaržymo ir pakeitimo vertybiniais popieriais rinka šiuo atveju įgyja papildomos svarbos. Ir baigdama aš noriu pasakyti, kad pastaraisiais mėnesiais Eurozonos bankai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų savo didesnį pelningumą ir atsparumą kriziniams veiksniams. Tačiau nepaisant visos tos pažangos, bankai vis dar susiduria su labai didelėmis struktūrinėmis problemomis ir sudėtingomis rinkos sąlygomis. Todėl priežiūros funkcija įgyja dar didesnę svarbą. Kita vertus, ECB ir toliau e, mano, kad reikia harmonizuoti priežiūros taisyklės ir nusistovėjusią praktiką. Ir todėl reikės nemažai padirbėti teisėkuros srityje, peržiūrint dabartinį reguliavimo, dabartinę reguliavimo sistemą, jeigu mes norime, kad bankų sektorius funkcionuotų tinkamai pagal vieningas taisyklės. Ačiū. Labai dėkoju už tokį samų, suprantamą pranešimą už jį labai dėkoju. Ir taip pat aš pritariu jūsų įsakyto mintims dėl antro ramšio ir MDA. Tai yra svarb, svarbus dalykai, nes tas jūsų skirtumas, kurį jūs įskyrite tarp MDA pasiekmių, taip pat ir gairių, tai yra reikšminga. Žinoma, aš sutinku, kad galbūt paskiau šį skirtumą galima bus įtraukti ir į teisės aktus, dividendai 81, tai galės tikrai būti labai naudinga. Bet toks novatoriškas požiūris tikrai atneš naudos rinkos dalyviams. Ir taip pat labai reikšminga jūsų mintis apie rizikos sumažinimą. Labai dėkoju, o dabar mes pradėsime klausimus atsakymus. Pradėsime nuo pono Zalbos. Dėkoju pirmininkė, aš pirmiausia noriu atsiprašyti, kad pavėlavau, lėktuvas vėlavo ir noriu padėkoti poniai Nui už atvykimą į parlamentą. Turiu du klausimus, galbūt juos jūs ir aptarėte. Pirmiausia, dėl bankų sąjungos ir dėl trečio ramščio. Parlamentas dabar rengia pranešimą, tačiau vis daugiau iškyla abejonių. Todėl man labai norėtų sužinoti jūsų, ponė, nuomonę dėl komisijos siūlymo ir dėl to, kad parlamentas juo abejonė, kaip jau sakiau, mes rengėme pranešimą. Antras mano klausimas dėl bankų sąjungos. Na, kaip jūs ją įsivaizduojate, tą bankų sąjungą be trečiojo ramščio ir kokie tuomet būtų reikalingi reikalavimai? E, EDIS schemai tam, kad tą bankų sąjunga būtų veiksminga. Ir dar kitas pastebėjimas. Žinau, kad galbūt tai nepatenka jūsų kompetencijas, bet norėčiau pakalbėti apie tą pakeitimą vertybiniais popieriais. Ir norėčiau paminėti ECB pasiūlymą. Ta, tuo hierarchiniu požiūriu tai yra labai svarbu ir labai norėtųsi jūsų nuomonės tuo klausimu. Ačiū. I need to push the, the microphone. Taip, labai dėkoju už jūsų klausimą. Pirmiausia, dėl Edis. Mes e, sveikiname komisiją už pateiktą pasiūlymą. Rizikos pasidalinimas ir mažinimas turėtų vykti paraleliai. Mat yra skirtingi nacionalinių garantijų schemų atskaitos taškai. Taigi mes tik tai bandytume harmonizuoti tą visą schemą europinių lygių, o tai tik tai leistų mums pradėti rizikos mažinimo procesą. Aš asmeniškai manau, kaip e, priežiūros valdybos pirmininkė, ir turėdama tą 2020 paketą su EDIS, taip pat ir vienos e, bendrą fondą, taip pat rizikos mažinimą ir kitus dalykus, tai pritariu, kad tai yra reikšminga, tačiau kol kas, kol kas mums reikės e, ieškoti perdraudimo sąlygų ir tik tai tokiu būdu mes galime e, judėti į priekį. Aš dėja negaliu atsakyti į antrąjį jūsų klausimą, nes e, trečiasis ramstis anksčiau ar vėliau tik tai tikrai bus e, svarstomas, nes tie skirtingi ramšiai vienas kitą paremia ir yra reikalingi. Toliau dėl pakeitimo vertybiniais popieriais, tai ECB tai yra labai svarbus projektas. Aš kartu su kolegomis labai išsamei ir nuodugniai dirbome prie šio klausimo ir džiugu, kad padaryta pažangos. Pasiūlytas reglamentas tikrai išbalansuoja tą E, keitimą vertybiniais popieriais šiek tiek patrauklesnį tiek patiems investuotojams, tiek kitiems. Ir žinoma, turime e, išlaikyti to teisės aktų e, rizikos bruožą, rizikos valdymo bruožą. Todėl yra pasiūlytas skaidrumo, paprastumo principas pakeitimams vertybiniais popieriais. Žinome, kad per finansinę krizę šis instrumentas pasiteisino, todėl svarbu skirti šį instrumentą nuo kitų ir šiek tiek na, nelabai e, skaidrių instrumentų. Taigi šita priemonė yra tikrai pasiteisinusi. Ir reguliuojamam kapitalo mokesčiui, tai padės identifikuoti rizikas profilį. Be jokios abejonės reikia labai griežtų aiškių kriterijų, kasgi yra tas pakeitimas vertiniais popieriais, taip pat reikia atestacijos procedūros ir žinoma priežiūros. Nes priežiūros institucijos tikrai turi dirbti ir žinoti, pagal kokius teisės aktus turite daryti. Dėkoju, pirmas žvėrės. Ačiū pirmininkė. Germa pirmininkė, jūs kalbėjote apie Bankų sąjungos užbaigimą, formavimo užbaigimą, bet nepakalbėjote apie final backstop. Norėčiau, kad jūs apie tai pakalbėtumėte. Praeitą savaitę vyko Briuselio ekonomikos forumas ir Klausas Redlinkas e, iškėlė mintį, kad e, galbūt reikia kvestionuoti tą mintį apie bankų priežiūrą, kuri kol kas priklauso nuo Europos centrinio banko. Ir e, aš galėčiau tik tai palaikyti šią mintį. Europos Sąjunga galvoja apie priežiūros funkcijos atskirimą nuo Europos centrinio banko. Ar jūs manote, kad tai, ką jūs darėte, būdama kaip Europos centrinio banko dalis, e, galėtų būti atskirta nuo banko kaip funkcija ir norėtųsi jūsų nuomonės, gerbiama pirmininkė. Uh, you, you will allow me maybe to respond in English to be understood by uh, more people. Uh, regarding the S uh, Single Resolution Fund backstop, I, I Oops. Kalbant apie uh, bendrą sprendimo mechanizmą, tai aš mažiau apie tai kalbėjau, bet iš tiesų uh, jis be abejo yra svarbus ir užima svarbu vaidmenį 2020 metų pakete kol bus sudarytas tas susitarimas, reikės vadovautis tuo bendra sistema. Nekyla dėl to abejonių. Tai yra tarsi tokios pusinės priemonės. Ir mes turėsime judėti tą kryptimį. Kalbant apie bankininkystės priežiūrą, tai Aš visuomet manau, kad priežiūra turi priklausyti centriniam bankui, bet e, kalbant apie SSM be abejo, tai yra labai naudinga. Mes nebūtume galėję taip greitai ir saugiai judėti į priekį be Europos centrinio banko. Gavome didžiulės naudos iš ECB. Turime ir statistikos duomenų rinkimą, ir teisinę paramą ir panašiai. 40 priežiūros metų parodė, kad nepasitaikė tikrų interesų konfliktų. Tad nelabai žinau, ką tai galėtų reikšti praktiškai. Kalbant apie SSM, Tai man atrodo, kad gerai yra padirbėta. Savaime suprantama, mes norime visiškai laikytis SSM reglamento. Žinome, kad visi tie aspektai svarbus ne vienai šaliai, tad elgiamės labai atsargiai tam, kad būtų laikomasi to atskirimo principo. Aš manau, kad būtų e, kur kas sunkiau veikti taip greitai ir veiksmingai e, be šios paramos. Bet aišku, teisėkuros lydėjai nuspręs, ką daryti. Mes negalime nuspręsti, kur tas problemas apeiti. Tačiau Aš manau, kad kolegos iš ECB tikrai mums pagelbės ir kad tikrai bus laikomasi atskirimo principo. Briugelio pranešime taip pat yra labai gerų aspektų. Ten yra panimimi ir nepriklausomi pranešimai. Aš tik šį rytą Bruselėje perskaičiau tuos pranešimus ir dėl to puikiai prisimenu, kas ten juose parašyta. Ačiū. Bertoliukė. Guten Tag, Frau Nui. Ich werde auf Deutsch sprechen. Labadiena, aš kalbėsiu vokiškai. Turiu kelis klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip gydėlas esam darbuotojų. Mes buvome informuoti, kad 116 etatų bus sukurti 2016 metais ir kad 2017 metais bus sukurti dar papildomi etatai. Reikia, kad ir inspekcijos ir metodologija būtų E, tinkama ir kad būtų numatyti vidaus modelį. Tai aš noriu paklausti, kas yra už tai atsakingas ir kas gali sustabdyti institucijos augimą, kadangi institucijos visuomet auga. Ar turime kokiu nors garantijų, kad e, tas augimas nebus pernelyg didelis? Be to, norėčiau sužinoti, ar bus mažinami etatai nacionalinėse institucijose. Kalbant apie SSM rinkliavas, tai 25 procentai yra tikrai per daug. Dabar kalbant apie kapitalo rinkos projektą. Pakeitimas vertybiniais popieriais buvo paminėtas. Tikslas yra užtikrinti, kad įsipareigojimai ir atsakomybė būtų tarpusavyje glaudžiai susiję. Pagal EDIS tai yra atskirta yra, yra judama link pasidalymo rizika, tai ar neatsiranda prieš priešą, kad pagal edės mes atskiriame atsakomybę ir įsipareigojimus. Toliau, ar nemanote, kad edės iškraipys vidaus rinką, juk bankai už eurozonos ribų, kurie veikia Europos Sąjungoje, turės turėti mažiau išteklių ir jiems bus taikomi mažesni reikalavimai negu tiems, kurie priklauso bankininkystės sąjungai. Ačiū. Dėkoju už jūsų klausimus. Kalbant apie SSM etatus. Buvo numatyta, kiek priežiūrai reikia etatų ir sprendimas buvo priimtas dar prieš sukuriant SSM, dar prieš priežiūros pradžią. Buvo tiesiog bendrai pasvarstyta, kiek gali reikėti jų. Tad gali reikėti dar patikslinti tą skaičių. Be to, turiu pasakyti, kad situacija yra sudėtingesnė, negu mes galvojame. Tarkime, Pagal dabartinės SM pagrindą nėra numatomos delegacijos. Tai reiškia, kad visi sprendimai yra primami priežiūros valdybos lygių, net ir smulkus sprendimai. Tie asmenys, kurie priima sprendimus aukštų lygių, kitu atveju nežinotų, kaip viskas spręsti. Tad yra svarbu turėti pakankamai žmonių, kurie galėtų atlikti tą darbą. Ir mes manome, kad geriau priimti tą sprendimą aukštų lygių, o ne žemesnių lygių. Na, toliau. Kalbant apie tai, ką jau paminėjau. Mes esame numatę minimalų suderinimą pagal direktyvą ir žinome, kad egzistuoja 19 skirtingų SSM režimų. Vadinasi, yra teikiami leidimai pagal 19 skirtingų režimų, bet jei tie režimai bus suderinti, tai mums reikės mažiau žmonių. Mes e, tikrai skiriame daug laiko ir darbo kalbėdami apie e, nacionalinę e, laisvę ir tikime, kad reglamentas padėtų išlaikyti tą lankstumą. Dabar yra klausimas, kas atsakingas už kontrolę. Aš manau, kad biudžeto komitete, Europos centrinio banko audito komitete. Turime labai konkretų atvejį, turime ir tarybos išvadas. Mums reikėjo laiko, kol paruošėme šį tvirtą atvejį. Buvo numatyta, kad 17 papildomų etatų gali būti sukurta. Taip pat yra pateikiami paaiškinimai, kokios buvo galimybės, kaip galima užtikrinti efektyvumą. Kita problema Kaipgi dėl etato mažinimo nacionalinėse institucijose? Kai kur tų darbuotojų yra per daug, o kai kur jų labai trūksta. Tie asmenys, kurie vyksta į ECB ir dirba kaip prižiūrėtojai Frankfurte, kol kas jų nacionalinėse institucijose niekas nepakeitė. Nacionalinės institucijos yra pažadėjusios, kiek darbuotojų gali skirti, ne mes tai numatėme. Nors mes kol kas neprašome kompensacijų dėl to, dėl tų darbuotojų, kurie neteikiami. Man atrodo, kad yra pasiekta tinkama pusiausvyrą. Aš asmeniškai nemanau, kad didesnės institucijos yra geresnės, kartais joms yra sunkiau prisitaikyti. Bet mes stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp Europos centrinio banko, tarp nacionalinių e, institucijų ir stengiamės, kad jie visi atliktų savo užduotis. Silvi Gular. Silvi Gular. Aš esu kairėje pusėje. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau Jums priminti vieną pranešimą, kurį mes plenarnėje sesijoje patvirtume beveik daugumą. Ir tai yra apie Europos biržų veiksmus Europoje. Mums kelia nerimo draudimo e, rinka, o taip pat e, kelia bejonių tai, ką rengia Bazilio komitetas. Žinoma, tai ne vien tik tai mano nuomonė Mums, žinoma, reikia bendrų vienodų sąlygų. Žinoma, kad Europa siekia globalaus finansų stabilumo. Mums tikrai mes negalime priešintis nepriklausomiems e, tyrimams, tačiau ar Bazilio komitetas galėtų pateikti tą savo legitimumą, kuris mus įtikintų, nes jau prieš keletą metų mums kilo bejonių dėl tos priežiūros Tačiau jūsų atvykimas į parlamentą rodo, kad jau yra teigiamų žingsnių. Taigi, kaip jūs e, vertintumėte šitą bazilio komitetą ir kaip e, suprasti, kai ūkio augimas yra e, didelis ir kaip pateisinti dar naujas taupimo priemonės, kurios gali, pavyzdžiui, prisidėti prie kitų pasaulio valstybių e, gerbojo, bet ne mūsų. Ačiū už Jūsų klausimą. Taip, mes turime ta, tuos įgaliojimus, kad, e, kuriuos suteikėme Bazelio komitetui. Ir esma yra puikiai atstovaujama. Aš pati esu e, kartu su pirmininku Mario Draghi šio priežiūros e, formato dalis. Ir tie įgaliojimai yra labai aiškus. Negalima didinti kapitalo reikalavimų pagal pirmąjį ramstį. Kai kurios e, aspektus gal, bet e, bendrai paėmus komitetas neturėtų um, gerokai padidinti kapitalo reikalavimą. Tuo pačiu metu aš galiu pripažinti, kad visi nagrinėti klausimai e, atrodo, kad eina panašia linkme. Žinoma, viskas priklausys nuo naujo standartizuoto požiūrio, kuris prisidės prie apskaičiavimo metodikos. Tačiau e, buvo tikrai didžioji dauguma, kuri teigia, jog bent jau kapitalo nereikia didinti. Todėl aš neįsivaizduoju, kad bus priešingas rezultatas. Aš net buvau susipažinusi su bankų tyrimais, kurie e, na, pasakoja kito, kitokią nuomonę dėsto kitą istoriją, tačiau tuo pat metu aš pastebiu, kad tarsi piešiamas pats blogiausias scenarius. Ir jeigu mes panašius tokius neigiamus tyrimus sumuosime, tai žinoma, tuomet rezultatas bus, kad kapitalas bus didinamas. Tačiau aš taip nemanau. Mes jo lab, kad tam nepritarsime, nes tai uh, prieštarauja ir mums e, suteiktam mandato įgaliojimams. Aš e, labai griežtai šio klausimu e, pasisakau, kadangi mes norime daugiau erdvės antram ramšiui, priežiūros ramšiui, nes jeigu bus pasididinti kapitalo reikalavimai, antram ramšiui vietos nebeliks. Todėl mes Mm, tiesiog norime tiesiog veikti pagal mums suteiktus įgaliojimus ir manau, kad kito kelio nėra. Dėkoju. Mes kaip parlamentas tikrai dar sugrįšime prie šio klausimo ir galbūt pakalbėsime arba su jumis, arba bazilio, su Bazilio komitetu. Toliau, Fabio De Mazė. Dėkoju, ponė Nui. Norėčiau pakomentuoti ponios Berės įsakytas mintis. Buvo kalbėta apie interesų konfliktą tarp centrinio banko politiką ir bankų priežiūros institucijos interesus. klau, skaitant ECB dokumentus, tai aiškiai matau, kad tas konfliktas yra. Žinoma, viešai jūs kitokios nuomonės negalite sakyti, tačiau man kaip Hamburgo piliečiui labai svarbus H CH banko likimas ir istorija. Nes e, iš banko buvo supirkta 6,2 milijonai neveiksnių paskolų. Ir tai buvo leista daryti rinkos verte. Tačiau buvo e, kalbėta apie 60 procentų e, turto nurašymą. Ir praeitą savaitę Hamburgė šito banko auditoriai arba e, priežiūros institucija kalba apie e, nuolatinę riziką. Nes e, ta rizika kol kas išlieka ir buvo minėta galbūt 50 procentų nurašymas. Taigi gali iškilti klausimas dėl bankų nepriklausomumo, bankų priežiūros nepriklausomumo, nes jie priversi laikytis bankų nurodymų. Panaši situacija yra susiklošusi ir Italijoje. Ir e, tenai kapitalo E, garantijos turėtų būti mažiausiai 8 procentai ir jos turėtų e, būti saugomos akcijų pavydalu. Taigi, koks jūsų komentaras būtų šio klausimu? Uh, Na, aš neižvelgiau galimo interesų konflikto tarp viešo ir privataus sektoriaus ir tikrai uh, Aš pripažįstu, kad galbūt mano nuomonė grindžiama kažkokia iš ankstinė nuostata, jo lab, kad režimas, apie kurį kalbame, yra pakankamai naujas. Bet e, pagal bendrai priežiūros mechanizmo reglamentą, tai tikrai ten pakankamai daug taisyklių, kad būtų išvengta interesų konflikto. Ir labai tikėtina, kad visgi kontrolė vykdoma labai griežtai. Aš turiu galvoje kolegas iš Vokietijos. Mes jau aiškume, netikome, ponia Groer, mano teigiamai. Ir manau, kad mes suradome galimybę uh, tinkamai suderinti priemonės. O dėl kitų jūsų paminėtų aspektų, tai aš negaliu komentuoti atskirų finansinių institucijų ar tai įstaigų, nes, kaip aš jau sakiau, priežiūros sistema tikrai nėra tobula, nes daug spragų. Uh, duomenų suvienodinimas ir taip toliau. Mes tengiamės uh, užtikrinti priežiūros darną, veik, užtikrinti, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos, bet turiu pasakyti, kad yra tokių bankų, kurie planuoja kartu su Europos komisija pasinaudoti valstybės pagalba. Jūs žinote, valstybės pagalba yra atskirai reglamentuojama sritis ir yra aiškios taisyklės ir bankai turi jų laikytis. Tai normalu bet kalbant, bet tos taisyklės buvo sukurtos prieš bendrą priežiūros mechanizmą. Dabar dėl TLAC. Tai šiuo metu vyksta, vyksta darbas ir bandoma suderinti minimalius reikalavimus nuosavoms lėšoms ir um, tinkamams įsipareigojimams ir galimybei sumažinti nuostolius. Tačiau ir globalių mastų, aš manau, bus simtasi tam tikrų žingsnių, o per artimiausius mėnesius, gal savaitės. Ir jūsų parlamentas analizuos vis ir TLAC, ir MREL klausimus ir vargu ar ką aš galėčiau pridurti. Aš negaliu dabar labai staigiai pasakyti, koks turėtų būti konkretus santykis tarp MREL ir TLAC. Tas klausimas dar analizuojamas. Pirmininkas, ačiū. Nebejotinai mes grįšime prie e, šio klausimo ateityje. Toliau Filipas Lambertas. Dėkoju, pirmininkai. Keturi klausimai, juos galit kaip norite atsakyti. Pirmiausia, jūs sakote, kad antrojo kriteri, e, antrojo ramščio kriterijų netitikimas nėra toksai svarbus ir kadangi e, kiekvienas ramstis yra skirtingas ir turi specifinius e, bruožus. Aš to nesuprantu. Ar jūs pritarite, poniai Kioni, kad reikia pritarti 8 procentam MRL ir kad dėl to jokių dėrybų negali būti? Toliau dėl neveiksnių paskolų, man atrodo, kad su tuo mes e, bandome susidoroti jau dešimt metų ir tai yra kaip pikžaizdė. Galbūt mes turime ją pagydyti ir na, atsisakykime to netikrumo, pagaliau apsispręskime dėl tų neveiksnių e, paskolų. Toliau e, valstybės rizikos nulinis, nulinė rizika. Ar jūs manote, kad privalu, kad kiekviena institucija turėtų turėti privalomai valstybės obligacijų um, portfelį priklausomai nuo eurozonos obligacijų um, vertės? Ir tokiu atveju jūs manote, kad rizika bus nulinė? Pardon. J'ai fait court pour les poser. <laughs> Qu'elle puisse être traitée en style télégraphique. Euh, Nežinau, ar man pavyks viską taip atsakyti staigiai. Antrasis ramstis. Europos komisija mums atsiuntė paaiškinimą, nes mes jo prašėme, kadangi uh, įmanoma sukurti pagal antrojo ramščio reikalavimus skir keletą skirtingų sistemų. Ir dabar reikia atskirti antrojo ramšio reikalavimus, kurie dėrėtų su MDA. O tai reiškia, kad gali būti variantai, kai dividendai neišmokami ir antrojo ramšio gairio. Taigi yra reikalavimai ir gairės. Kaip aš jau sakiau, mes um, manome, kad bankai turėtų labai rimtai vertinti pačias antrojo ramščio gairias. Jos, kaip žinote, teisinių požiūrių nėra saistančios, bet yra pakankamai rimtų priežasčių, kodėl jų reikėtų laikytis. Bent jau, pavyzdžiui, tam, kad būtų išlaikytas reikalingas kapitalo dydis. Kartais, aišku, CRD ketvirtojoje direktyvoje yra ir papildomų reikalavimų, bet galiausiai svarbiausias dalykas, kad būtų išlaikytas atitinkamas kapitalo nuo savų lėšų lygis. Dabar dėl MREL. Na, viskas priklauso nuo to, kaip e, vertiname tuos 8 procentus. Jeigu mes lyginame MREL ir TLAC, tai tokiu atveju būtų 6 procentai plus. Kažkiek dar būtų po kablelio. Jeigu o, norėtųsi užtikrinti tinkamą bendrą nuostolių mažinimo pajėgumą. Nereikia pamiršti, kad TLAC reikalavimai bus dėgiami iki 2019 metų, ne tik šiemet. Kita vertus, 8 procentai dažnai siejami su galimybę padengti prisimtus įsipareigojimus privačiomis lėšomis ir užtikrinti banko sanavimą, pertvarkymą. Bet tai nebūtinai tai vienintelė sąsaja. Nereikia pamiršti dar kito aspekto, būtent indėlių garantijų sistemos. Ir e, indėliai yra 100 procentų apsaugoti, jeigu yra užtikrinamas uh, iš bankų sanavimas išorės priemonėmis. Tačiau TLAC atveju mes kalbame apie subordinuotasias e, paskolas, apie konvertuojamą į kapitalą ir dar visą virtinę priemonų. Ir sanavimas, kokiu lygiu jis bebūtų vykdomas, yra svarbus tuo, kad bandoma parengti banką galimam struktūriniam pertvarkymui ir atskirti blogasias paskolas, bloguosius prisimtus įsipareigojimus nuo to kapitalo, kurį galima išgelbėti. Dabar dėl nulinė rizika taikytina valstybės garantuotoms paskoloms ir ką daryti su to. Na, nebejotina, kad šis klausimas įtrauktas į dokumentų paketą, kuris turi būti gyvendintas iki 20 metų. Tačiau aš kartais norėčiau atkreipti dėmesį į pačią kokybinę tokių valstybės garantuotų skolų pusę nes yra įvairios lėšų pozicijos, kurio vienas pozicijas galima padengti greičiau negu kitas. Bet svarbiausia, kad būtų aiškios gairės, kaip tai reikia daryti. Pirmininkas, ačiū. Nu kągi, visada e, iškyla tų procentų klausimas, bet nebejotinai Mm, lėšų turto vertinimo požiūrių reikalavimai nėra vienareikšmiai. O dabar, kas dar norėtų pakalbėti? Bernardai, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Labadiena, pirmininkė. Turiu du užduot, noriu klausimų užduoti dėl bankų sąjungos. Jeigu mes kalbame apie Europos e, schemą, tai matome, kad yra uh, tas ESSM mechanizmas ir pinigų sąjunga. Todėl tas prieštaravimas. Kadangi e SSM e, kelia rūpesti bankų kapitalo nebuvimas ir pažeidžiamas jų pelningumas. Tuo tarpu nuo 2008 metų reitingų agentūros vykdė gana bejotiną veiklą. Tuo tas agentūrų dėja reitingavimas nuolat naudojamas ECB. Kadangi norime išspręsti Europos abejotinų paskolų e, problemas, dėja valstybių e, parama blokuojama ir Italija, pavyzdžiui, tokiu atveju tiesiog prado vienerius metus. Investuotojai tiesiog nerimauja, kad jų indėliai arba obligacijų indėliai gali netekti vertės, bet yra ir dar kitų problemų. Tai yra e, MRL sistemos pradėjimas. Taigi kyla klausimas, ar Europos institucijos gali pozityviai įtakoti tos veiksmus ir gal tą gali padaryti nacionalinės institucijos. Kokia jūsų nuomonė? Toliau, dėl Graikijos bankų. E, ECB kartu su kitais trojkos nariais įsipareigojo sumažinti Graikijos skolą, tačiau jokios pažangos nepasiekta. Ar bus dar papildoma e, suteikta parama Graikijai, nes jeigu SSM negalėjo išspręsti abejotinų paskolų bankuose, tai kaip jinai gali būti veiksminga ir, pavyzdžiui, kitiems, kitų šalių Europoje bankams. Dėkoju už šios klausimus. Bet aš neižvelgiu prieštaravimo tarp to, kaip jūs vertinate e, veikiančias institucijas. Aš manau, kad jos veikia laikydamosi galių atskirimo principo. Europos centrinis bankas daro tą, ką jis privalo daryti, vertindamas ir taisydamas finansinę ekonominę padėtį. Kita vertus, ECB tikrai e, stengiasi tinkamai prižiūrėti, o priežiūros priemonės taikomus bankams, joms ne, jiems ne visada patinka. Kitas dalykas - bankų finansavimas, aišku, sumažėjo. Uh, o e, sugriežtinti rodikliai, kurie taikomi paskoloms, balanso paskoloms, tam, kad būtų kuo mažiau neveiksnių paskolų, aišku, yra uždėtas apinas ris ir bankų pelnui. Bet bankai yra verslo įmonas, ir jos taip pat susiduria su įvairiais, um, įvairiomis problemomis, nes pavyzdžiui, bankų rinkos nuosmukis visame pasaulyje tikrai e, sukelia sunkumų bankų veiklai, bet šiuo metu bankai gali imtis priemonų, kad jų finansinė padėtis pagerėtų ir kad e, būtų užtikrintas sklandesnis darbas, pagerėtų kokybė bankų darbo. Ir dar, skaitmeninimas, aišku, tinka ne visada ir ne visiems bet jeigu bankai pageidauja vis daugiau veikti skaitmeninėje erdvėje, tai yra neblogai, nes tokiu būdu bus užtikrintas didesnis bankų veiksmingumas. Aš nenoriu čia dabar įsileisti į detalės ir vardinti absoliučiai visus variantus. Tačiau nebejotina viena, kad teisėkuros darbas reikalauja kažkiek laiko. Kita vertus, aš laikausi nuomonės, kad dalis naujovių įgyvendinta labai sparčiai. Nes, sakykime, reglamentas, kuris buvo parengtas šioje srityje, ne tik apsarstytas, bet ir įgyvendintas per du metus. Tai yra labai trumpas reikalas. Dabar neveiksnių paskolų pozicijos. Jūs minėjote Graikijos bankus. Na matot, graikų bankai daro tai, ko iš jų reikalavo finansinės institucijos. Ir nebūtinai jie velkasi odegoje. Graikijos stabilizacijos fondas labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos centrinio banko priežiūra vykdančiais padaliniais ir tinkamo vertinimo rodikliai jiems um, labai aktualūs, jie yra taikomi parenkant bankų valdybos narius. Todėl dėl Graikijos bankų pasakyčiau, kad um, darbas, kurį reikia atlikti, bus atliktas ir uh, nemanau, kad reikėtų dėl to labai nerimauti. Ponas Fernandas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tie, kurie atsako už SSM, vykdo visą eilę funkcijų, atsako už Europos Sąjungos bankus, na ir galų gale už Portugalijos e, indėlių sistemos vykdymo priežiūrą. Dabartiniu metu mūsų vyriausybė ruošiasi nemažiems finansiniams pagalbiniams mokėjimams kai kuriems bankams. Taigi, ką apie tai mano ECB, kuris vykdo centrinę priežiūros funkciją. Nes viso bus panaudoti 4 milijardai eurų. Kaip matote, skaičiai pakankamai dideli. ECB. Na žinote, kuo bankas daugiau turės nuo savų lėšų, tuo labiau priežiūros institucija bus patenkinta, nes tai tik leis užtikrinti, kad bankų pozicija pakankamai tvirta. O kalbant apie jūsų minimą variantą, jeigu tai yra viešojo sektoriaus bankas ir valstybė yra banko turto savininkė, tai, o bankui reikia lėšų ir pagalbos formuojant lėšas, tai valstybė turėtų padėti. Kita vertus, konkurencingumo generalinis direktoratas paprastai analizuoja tokius atvejus, nes viešojo sektoriaus bankai, kuriems reikia papildomų lėšų, kad būtų užtikrintas jų likvidumas, turi įrodyti, kad veiks pelningai. Ir tada toksai papildomų lėšų teikimas tampa įprastinė investicija. Antraip, tokios investicijos nebūtų priimtinos. Aš nenoriu čia daug detalių dėsyti, nes ta pati taisyklė galvoja ir Portugalijai, ir Vokietijai, ir yra naudojamas um, tais pačiais rodikliais. Taigi, jeigu viešojo sektoriaus bankas uh, susiduria su lėšų stygiumi, jam reikia papildomų investicijų, tai generalinis direktoratas konkurencingumo išanalizuoja padėtį tai visą pirmiausia ir atitikt, reikalavimus atitikčiai ir a, e, tada viskas finansuoja taip, kaip turi, fina, e, veikia taip, kaip turi veikti. Ačiū, ponia Kailiai. Ačiū ponia pirmininkė. Visi žino, kad finansinės, privataus sektoriaus finansinės institucijos siekia pagrindę tik tai pelno. O daugelį ES valstybių narių bankams nepakanka kapitalo ir jie susidarė su sunkumais. Bankų valdymo struktūra ir uh, priežiūros institucijų funkcijos ne visada tarpusavėje gerai dera, nes jūs pati esate sakiusi, kad bankai, panaudodami netinkamas priemonas, stengiasi didinti pelningumą. Ir yra dar kitų problemų. Yra mokumo problema, yra globalinės finansų krizės problema, valstybės garantuotos, valstybės skolos e, problema. Taigi yra daug labai tokių probleminių veiksnių. Aš nemanau, kaip ir jūs, kad bankai jau visiškai atsikratė problemų, bet lygiai taip pat nemanau, kad visose 28 valstybėse narėse priežiūra yra vykdoma vienodai tinkamų lygių. O tai yra esminis dalykas, nes SSM sėkmė priklausys nuo to, kiek um, gerai bus vykdoma kontrolė ir priežiūra. O dėl Graikijos tai pats priežiūros procesas ir bankų valdymas bei bankų įvertinimas nebuvo tinkami, todėl kad mes iki šiol nežinome, kokių nuostolių patyrė Graikijos bankai per praėjusius metus, nes duomenys nepaskelbti dar. Todėl noriu paklausti, ką ketina priežiūros institucija daryti aptikusi netinkamo elgesio atveju, ypač kai jie reiškia nuostolius. O bankai ne tik, o mokesčių mokėtojai ne tik sumokėjo už bankų kapitalizavimą, bet iki šiol moka kai kuriuose šalyse. Ir kitas dalykas, ar ketinate ir jeigu taip, tai kaip vertinimo sistemą sutvarkyti taip, kad būtų galima aiškiai įvertinti kiekybinę riziką. Ačiū. Kalbant apie nesuvaldomą veiklos riziką, tai yra tokia tikrai delikati rizika. Šiuo atveju mes kalbame ne vien tik tai apie finansavimą, finansinį reguliavimą, tai gali būti uh, ir embargai, pavyzdžiui, vairiose šalise. Žinoma, mes stengiamės užtikrinti, kad bankai suvoktų, kokios rizikos imasi toje srityje. Bankai turi atsižvelgti į tai ir kai valdyba sprendžia, kokią riziką gali prisimti. Turi būti numatytos ir atitinkamos rizikos valdymo priemonės. Ir na, taip pat rizikos švelninimo priemonės, kurios leidžia tą riziką sumažinti. Be abejo, reikalinga ir gera vidaus kontrolė. Būtent todėl reikia labiau gilintis kai mes pamatome, kad yra bankų, kurie susiduria su didesnė rizika negu kiti. Seniau tai dažnai būdavo susijęs su rinkos operacijomis, o dabar, kalbant apie gelbėjimo operacijas, tai ta rizika labai plati. Bankai privalo būti tikri, kad tie klientai, kuriems jie parduoda savo produktus, prisima įsipareigojimus, kad tie investuotojai gerai suvokia, kokią riziką prisima. Jūs kalbėjote apie Graikijos bankus. Aš nemanau, kad ta rizika šiems bankams yra e, svarbiausia. Be abejo, kad jie susiduria su rizika, bet nebūtinai būtent ši rizika jiems yra aktualiausia. Yra kreditinė rizika ir panašiai. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Brian Hayes. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešė atvykus į mūsų komitetą. Jūs kalbėjote apie riziką savo pranešime, kalbėjote apie būtinybę suprasti, iš kur kyla ta rizika, kalbėjote apie Europos bankininkystės struktūrą ir apie tai, kaip tą riziką valdyti. Aš neprašysiu jūsų pakomentuoti vienos iš didžiausių bankininkystės sistemos rizikų. Tai yra tas mm, jungtinės karalystės išėjimo klausimas. Bet e, noriu pasakyti, kad kol kas SSM pabrėžia, e, su kokia rizika susiduria e, Britų bankai ir Anglijoje, ir Airijoje. Mano supratimu, ECB ir SSM šiek tiek žaidė su bankais Airijoje ir kitur tam, kad pasižiūrėtų, ar tie bankai yra pasiruošę e, Britanijos išėjimui iš ES. Tai gal jūs galėtumėte pasakyti komitetui, kaip tie bankai yra pasirengę būtent tuose regionuose, kur ta rizika yra didžiulė. Antra, gal galėtumėte pasakyti, ar tie bankai turi tinkamus nenumatytų atvejų planus, jeigu iš tiesų atsidurtume visai naujoje priežiūros situacijoje negu iki šiol. Galiausiai noriu paklausti, ar jūs manote, kad būtų gerai, jeigu finansinės institucijos ir bankai kaip JP Morgan nuolat pateiktų savo suvestinės investuotojams, kuriuose būtų nurodyta, Ką jie numato daryti, e, jeigu vyks Anglijos išėjimas iš ES? Tai aš manau, kad piliečiai turi teisę žinoti, kokius nenumatytų atveju planus yra numatę jų bankai. Ačiū. Uh, this... Uh, Labai ačiū už šį sudėtingą klausimą susijusi su Anglijos išėjimu. Mes, tiesą sakant, net e, nenorėtume galvoti apie tokį scenarijų, tačiau kalbant apie priežiūros institucijos darbą, tai noriu pasakyti, kad mes priklausome didesnę institucijai, kuri rengėsi na, tokiam įvykiui, rengėsi balsavimui. O kalbant apie priežiūros funkciją, Tai be abejo mes čia vertiname kiekvieną atskirą banką. Pasižiūrime į tuos bankus, kuriems greičiausiai bus padarytas poveikis. Jungtinės priežiūros komandos dirba tam, kad išsiaiškintų, kokios galėtų būti pasiekmes. Matome, kad kai kuriais atvejais bankai turi ir nenumatytų atvejų planus. Be abejo, tie planai yra skirtingi, priklausomai nuo to, kokia numatoma rizika, kokios numatomos pasiekmes. Mes tuomet kvestionuojame tą planą, kad būtume tikri, jog tas planas tikrai gali padėti susitvarkyti su smūgiais rinkai. Bet kuriuo atveju bankai visada turi būti pasirengę toms nenumatytoms situacijoms. Visuomet yra gerai atlikti tokią veiklą kaip dabar, rengiantis Junktinės karalystės išėjimui. Kadangi ne, tokie įvykiai gali iš tiesų sukelti didžiulį samišį. Už tai mes džiaugiamės, kad bankai dabar imasi tos veiklos, o kas bus toliau mes pasižiūrėsime. Pasižiūrėsime, ar reikės naudotis tais nenumatytų atvejų planais ar ne. Ačiū. Petris Zimon. Dėkoju, panė Nui. Aš turiu porą klausimų jums. Jie abu yra susijęs su tuo, ką jau paminėjote. Tačiau e, norėčiau detaliau paklausti. Jūs e, kalbėjote apie eidis ir sakėte, kad rizikos pasidalymas ir rizikos mažinimas yra glaudžiai tarpusavėje susiję arba turėtų būti glaudžiai tarpusavėje susiję. Jūsų manimo, kokiu rizikos mažinimo priemonių reikia, kad EIDIS gerai veiktų? Antrasis klausimas. Jis yra susijęs su Europos centrinio banko atliekama priežiūra. Jūs nurodėte, kodėl buvo pasirinktas toks modelis. Mes prisimename, kad buvo daromas didžiulis spaudimas veikti greitai finansinės krizės metu. Tačiau dabar mes mastome apie ateitį. Ignacio Andelionė, priežiūros komiteto narys, kovo mėnesį per viešas diskusijas Frankfurtą teigia, kad kada nors mums teks numatyti sutartyje nepriklausomą priežiūros instituciją. Kaip jūs tai vertinate? Kaip e, jūs numatote priežiūros ateitį? E, be abejo, buvo priimtas e, reikalingas sprendimas numatyti priežiūros instituciją ECB, tačiau ar nereikėtų to sprendimo peržiūrėti ateityje? Kaip Jūs vertinate? Ačiū. Kalbant apie rizikos pasidalymą ir rizikos mažinimą, žinau, kad čia mes kalbame apie bankų suverenitetą ir teisėkuros leidėjams tai yra labai svarbu, tai yra logiška. Ir teisėkuros metu bus numatytos tam tikros priemonės. Aš galiu tik bendrai pasakyti, kad mano darbas yra padaryti bankus saugesnius. Jeigu aš tinkamai atlieku savo darbą, tai tikiu, rizika bus sumažinta. Ji bus sumažinta vien dėl to, kad yra užtikrinama gera priežiūra ir jie jau yra užtikrinama. Toliau kalbant apie sutarties keitimą, ar būtų galima numatyti nepriklausomą priežiūros instituciją, na, jei bus keičiama sutartis, aš manyčiau, kad ne, nereikia tos nepriklausomos institucijos. Man atrodo, kad šiai priežiūros institucijai puikiai tinka veikti ACB rėmose. Man atrodo, kad mes užtikriname tą bankų patikimumą ir saugumą. Aš tikiuosi, kad žmonės nenorės keisti to, kas gerai veikia. Bet jeigu visi manys, kad mes neužtikrinome gerų rezultatų, tai tada gal norės pakeisti situaciją, bet aš manyčiau, kad reikėtų viską palikti taip, kaip yra. Bet kuriuo atveju sprendžia teisėkuros leidėja, gali nuspręsti, uh, perkelti priežiūrą į e, kitą sritį ir numatyti jai kitą pagrindą, bet man atrodo, kad svarbiausia yra priežiūros kokybė. Ačiū, e, ponas Simon. Ar aš teisingai supratau tai, ką Jūs pasakėte apie Eidis? Dabar yra numatytos rizikos mažinimo priemonės, kurios yra numatytos teisėkuros lydė. Jūs teigiate, kad papildomų priemonių nereikia, kad e, pakanka dabartinės priežiūros institucijos darbo. Ar tai yra teisinga, ar taip supratau, ar reikia papildomų priemonių? Na, e, žinot, rizikos mažinimas yra tikrai džiuginantis dalykas priežiūros e, darbuotojams ir aš esu tikra, kad bus numatytos įvairios priemonės pagal teisėkurą. Mums reikia ir trečiojo bankininkystės sąjungos ramščio. Mums reikia e, bendro e, depozitų e, garantijų mechanizmo. Tad mes būtinai prisidėsime prie rizikos mažinimo, kad bankai būtų patikimi ir saugus. Bet negaliu dabar pateikti kažkokių pavyzdžių, kaip reikėtų mažinti tą riziką. Aš esu tikra, kad įsikros lydėjai priims reikiamus sprendimus. Dėkoju. Dėkoju. Beje, Europos parlamentas taip pat yra prieėmęs rezoliuciją ir ten kalba apie SSM bei rizikos mažinimo darbo atvarkę. Parlamentas yra prieėmęs poziciją šio klausimu. Dabar Jose Manuel Fernandes. Labai ačiū. Aš noriu pakalbėti apie Kaisio Žeraldą depozitorius vyriausybė skiria dar 2,7 milijardus ir dar 4 milijardai yra numatyti. Ir yra laikoma, kad tai visai nesėkmė. Jeigu kalbame apie atsakomybės prisėmimą, tai argi tai nėra SSM nesėkmės pavyzdys. Ar jums atrodo normalu, kad mokesčių mokėtojai privalo uh, skirti tokias lėšas bankams, o bankai atsakomybės neprisima. Toliau turiu klausimą apie banką. Pane Nui, jūs e, dalyvavote tame darbe 2015 rugsėjai. Aš norėčiau paklausti, ar kada nors Portugalijos vyriausybė darė jums sprendimą, kad E, būtų pasiekti rezultatai dėl Benet banko iki 2015 metų pabaigos, tam, kad nebūtų perkeltas tas sprendimas į 2016 metus. Ar darė jums spaudimą Santander ar kiti? Ir kaip vyko tie kontaktai? Ar jūs pati susisiekite su Portugalijos institucijomis, kad apsvarstytumėte uh, kitas galimybės, ar jūs išskirtinai dirbate su Santander. Ir kokiu teisiniu pagrindu įsitraukė Santander į šį darbą. Ačiū. Dėl kišio aš nieko daugiau negaliu pasakyti, bet to, ką jau paminėjau. O kalbant apie vienę, viskas labai paprasta. Aš nesu girdėjus apie šį banką, aš jo neprižiūrėjau buvo priimtos e, priemonės dėl šio banko, bet e, vienintelis aspektas, e, kaip aš buvau susijusi, tai vieną dieną per savo atostogas aš gavau Portugalijos finansų ministro skambutį ir jis sakė, kad aš nesuprantu, ką es komisija man sako, gal galite paaiškinti, kas tai yra. Aš bandžiau paaiškinti taip, kaip pati suprantu, kadangi aš dažniau uh, bendradarbiauju su konkurencingumo generaliniu direktoratu, bet aš pasakiau, kad pasitikslinsiu su komisija. Aš paskambinau komisijai ir komisija patvirtino, kad aš teisingai viską paaiškinau. Tad aš patvirtinau tą informaciją ministrui. Po mano patvirtinimo ministras man pasakė, Jeigu jūs manote, kad aš turėčiau žinoti dar kažką, kadangi aš sakiau, kad komisija man praneš, jeigu bus kokios naujos informacijos, tai e, ministras paprašė pranešti jam, jei bus daugiau informacijos. Tad e, kai komisija man patikė tą informaciją, aš nusinčiau laišką ministrui ir nurodžiau ten, kas man atrodė būsiam aktualu o paskui tie laiškai buvo paviešinti. Jie yra ECB tinklalapiai, jie yra vieši ir aš neturėjau jokio kontakto su Santanderu. Aš tikrai nepajutau jokio spaudimo imtis vienokio ar kitokio veiksmų. Taigi, aš nebuvau atsakinga už to banko priežiūrą, aš nebuvau įsitraukusi į sprendimo procedūrą, aš tiesiog pateikiau paaiškinimą kurio manęs paprašė, o pati savo iniciatyvą to dariusi aš nebūčiau. Ir bet kokiu atveju viskas yra vieša. E, tikiuosi, kad e, atsakiau jūsų klausimą. Yes, uh, thank you, Chair, Madame Nui. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie kito klausimo. Nors aš dar tuo metu nebuvau uh, parlamento nariais mintis buvo tokia, kad reikia turėti e, bankų sanavimo e, reikalavimus, kurie prieštarauja istoriniai tiesai. Ir buvo prašyta to fiskalinio e, instrumento, kuris priklausomai nuo sanavimo struktūros bus susijęs su likvidumu. Tai reiškia, kad mums bus sunkiau susitarti dėl fiskalinio aspekto. Todėl man buvo keistoka, kai jūs sakėte, kad TILAK ir EMLEK reikalavimai turėtų būti nukreipti į tarptautinės TILAK susitarimo normas, kad mes pasiektume 8 procentų e, ribą. Ir šitas e, paramos fondas turėtų veikti savame. Taigi, ar mums reikia kreipti dėmesį į tarptautinį susitarimą, ar numatyti geriau 8 procentų ribą, kuri galėtų būti arba turto, arba skolos, arba um, kitokiais reikalavimais. Toks būtų mano klausimas. Well, I, I did not say that it should be. I, uh, I am just saying. Aš tik e, noriu pasakyti, kad pavyzdžiui pirmam ir antram ramšiui kap, yra kapitalo reikalavimai ir aš visiškai tikra, kad didžiųjų bankų prašysime ne tiek, kiek prašome iš vidutinio dydžio arba mažų bankų. Taigi aš noriu pasakyti, kad e, sunkiai tikiuosi, kad tai bus teisėkuros sprendimas. Nežinau, kad ar bus europinis MRL, kuris e, bus taikomas 50, e, pavyzdžiui, didžiųjų grupių ir neatsižvelgiama į, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės arba, sakykime, JAF e, e, tuos lūkesčius. Taigi aš tikiuosi, kad tuo metu, kai tai buvo nuspręsta, buvo ta sudėtinga kompleksinę situaciją. 8 procentų riba, kuri yra sąlyga pasinaudoti fondų lėšomis. Tiesiog ta sąlyga turėjo būti ta, tenkinama, bet jeigu ERL yra sudaroma kaip tilakas arba kiti kapitalo instrumentai, kokos taip vadinami, arba subordinuota paskola, skola, tai tai reiškia, kad situacija keičiasi, nes bankai turėtų disponuoti tomis e, subordinuotomis skolomis. Aš nežinau, ar yra bankų su, tokia, su tokiamis didelėmis skolomis. Nežinau, ar e, tuomet jų sanavimas bus e, reikalingas kol nebus garantuotas depozitas. Bet aš e, iš tiesų nesu teisėkuros institucijos atstovė. Jūs primsite sprendimą, jūs apsispręsite dėl RML tiems bankams, kuriuos aš prižiūriu. Ir pagal Kioning vieną susitarimą yra numatytas mechanizmas, mes jau konsultavomės ir tie elementai figuruoja, tačiau sprendimą priimu ne aš. Aš nesakau, kad turėtų būti kažkaip. Ar aš galėčiau dar užduoti kitą klausimą? Pagal teisės galiojančius aktus, taip, tai yra e, skolos dalis. Ačiū. Diskusijos buvo įdomios. Ir kaip buvo sakyta, mes diskusijas tęsim ir tarpusavį, kaip jūs teisingai priminėte, mes turime ir savo teisėkuros atsakomybės. Jūsų atsakomybė yra priežiūros atsakomybė, o mūsų yra teisėkuros vaidmo. Labai išmintingos taip pat buvo jūsų mintis dėl įvairių klausimų, taigi dar kartą noriu padėkoti. Tikiuosi, kad neužilgo diskusijas galėsime su jumis pratesti. Taigi tuo mūsų darbo tvarkės punktą nagrinėti baigėme. O dabar persime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra pakeitimo vertybiniais popieriais viešasis klausimas. So, dear colleagues. Uh, Gerbėmiai kolegos. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų viešai klausimą pakeitimo vertybiniais popieriais tema. Programa tikrai gerai sudaryta. Išgirsime svarbių mūsų teisėkuros darbui pranešimų. Ir kaip jūs žinote, dėl abiejų reglamento projektų jau mūsų pranešėjai pateikė savo nuomonių projektus. Žinote, taryba susitarė dėl bendrojo požiūrio, žinome, koks yra, kokia yra ECB nuomonė ir mums reikia tikrai tą darbą kurį mes atliekame Europos parlamente, baigti kaip galima greičiau, kad galėtume pradėti trajeto dėrybas, nes pakeitimas vertybiniais popieriais sudaro mūsų kapitalų, kapitalo, bendros kapitalo rinkos projekto neatsiejama dalį. Ir norėčiau pirmiausia pasveikinti poną Jonathan Hill, komisijos narė atsakinga už finansinį stabilumą, finansinės paslaugas ir kapitalo rinkas. Jonathanai, jums žodis, jūsų pagrindinis pranešimas. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte šią galimybę man atvykti ir pakalbėti pakeitimo vertybiniais popieriais tema, panalizuoti, kodėl tai yra labai svarbu, jeigu mes norime sukurti um, plačiai veikiančią ekonomiką ir Kodėl tai svarbu finansų rinkoms? Aišku, reikia įvertinti, ką daryti, prisimenant ir praeities pamokas. Taigi esu labai dėkingas ir Europos parlamento nariams už tuos du parengtus pranešimus dėl CRR reglamento ir taip pat pakeitimo vertybiniais popieriais teisės akto. Na, pirmiausia, gal vertėtų pradėti štai nuo ko. Įvyko finansų krizė ir verta prisiminti, kad tada, kai įvyko ES pakeitimo vertybiniais popieriais rinka, fina, e, veikė gana gerai. Amerikiečiai turėjo problemų, bet mūsų sistema veikė pakankamai gerai ir todėl buvo tinkamai reguliuota ir pakeitimo vertybiniais popieriais sistema. Vėliau atsirado kapitalo poreikio reikalavimai, kad būtų sumažinta bankų e, patiriama rizika. Uh, taip pat nustatytas daromo patikrinimo reikalavimas ir įvairūs kiti standartai, kurie e, reglamentavo priežiūrą. Taigi dėl visų šitų dalykų mes nebejojame dabar. Tačiau reikia galvoti, kaip toliau skatinti investicijas. Ir jeigu apie tai galvojame, kyla keletas klausimų. Tam, kad mes ne um, pertemptume pačios finansų rinkos, svarbu, kad visos priežiūros institucijos veiktų taip, jog pavirtimui pakeitimų vertybiniais popieriais nekiltų jokie grėsmė, nes tai yra viena iš svarbiausių šio laikinių priemonių. Jeigu tai teigiama priemona, tai jinai turėtų duoti naudos visai ekonomikai. Ir iš tiesų taip, todėl kad atskiros paskalos yra paverčiamos uh, obligacijomis, kuriamis prekiaujama rinkoje, bet jau daug plačiau, ne tik tai apsiribuojant bankų sektorių. Finansų sektorė pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrina, kad kasmet įmanoma gauti išmokas už išduotas paskolas ir investuotojas gauna bent jau dalį savo lėšų. Tai taip pat reiškia, kad bankai gali sukaupti papildomų lėšų, padengti savo einamasias išlaidas ir sukaupdamos lėšų teikti paskolas. Galų gale per grupinius išpirkimus galima įgyti papildomų lėšų. Todėl pakeitimo vertybiniais popieriais nauda yra jaučiama ne tik tai finansų sektorija, bet kur kas plaučiau, nes um, pavertimas, skolos pavertimas vertybiniais popieriais leidžia ne tik tai atgauti lėšas, bet ir atgautas lėšas investuoti. Taigi per visą grandinę rinkoje, nuo finansų rinkos iki elementarios parduotuvės, nauda yra akivaizdžiai jaučiama. Nes bet kokie prekeiviai gali, pavyzdžiui, um, savo skolinius įsipareigojimus, kad ir mėnesio įsipareigojimus paversti uh, vertybiniais popieriais. Todėl pat šis procesas yra visai neblogas įvairiausių priemonių finansavimo papildomas šaltinis. Kai kurie bankai sumažino riziką, kad um, ji nedarytų neigiamo poveikio kasdieniam jų klientam, kuris norint E, e, įsigyti automobilį ar tai būstą. Tačiau kas svarbu, tai nėra vien tik paprasta operacija, kada finansinės priemonės naudojamas, na pavyzdžiui, kad ir būstui įsigyti. Investuotojai į e, vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius turi dirbti kartu su bankais. Bet jeigu mes pagalvosime kaip pakeitimas vertybiniais popieriais įmanomas akcijų atžvilgių, iš karto pamatysime, kad šį procesą reikia labai atidžiai stebėti, kad neįvyktų šokas rinkoje. In, in, ypač instituciniai investuotojai, tokie kaip pensijų fondai ir panašus, uh, užsima pakeitimų vertybiniais popieriais operaciją, kad galėtų užtikrinti atitinkamą gražą už įmoką savo klientams bet tam reikia gerai išmanyti sektorių ir ypač gerai išmanyti a, paskolų a, sritį, nes a, per pakeitimą vertybiniais popieriais galima diversifikuoti paskolų portfelį. Kita vertus, šis procesas užtikrina ir didesnį stabilumą. ECB kartu su Anglijos banku parengė dokumentą, kuriame teigiama, kad pakeitimas vertybiniais popieriais gali duoti naudos bankų sektoriui, finansiniam ir monetariniam stabilumui ir e, įprastai rinkai. Ir šiandieną beveik plačiai reguliuotojai priežiūros institucijos ir įmonės sutarė, kad pakeitimo vertybiniais popierių rinkų stiprinimas būtų naudingas ekonomikai ir aš visiškai pritariu jų nuomonė. Dabartiniu metu pakeitimo vertybiniais popieriais procentas yra nelabai didelis. Dabartiniu metu sudaro 220, šiek tiek mažiau negu 220 milijardų eurų. Ir taip e, tas mažėjimas atsitiko dėl e, finansų rinkos um, krizės. Kita vertus, investuotojai mato, kaip siaurėja galimybių spektras. Taigi, viena vertus, būtent esant tom visom aplinkybėm, komisija ir teikia pasiūlymą, kad būtų galima duoti naują postumį pakeitimo vertybiniais rinkai, e, popieriais rinkai. Mes vadovavomės AOSKOS ir Bazelio komiteto e, rekomendacijomis. Kaip jau sakiau, Anglijos bankas atliko savo tyrimą, mes juo pasinaudojame, bet to Europos investicijų bankas pateikė labai neblogų pasiūlymų. Mes savo pasiūlymą teikiame po to, kai viską išanalizavome, kai įvertinome labai atsargiai atliktas analizas ir rimtas rekomendacijas, nes buvo pasimokyta iš finansų krizės. Mūsų dabartinis tikslas - išlaisvinti kaip galima daugiau lėšų paskoloms, kad jomis būtų galima skatinti ekonomiką, sukurti naujas pakeitimo vertybiniais popieriais e, kategorijas ir nustatyti aiškius, paprastus ir skaidrius standartinius kriterijus kurie leistų tinkamai nustatyti kapitalo poreikio reikalavimus tiems, kurie nori užsimti pakeitimų vertybiniais popieriais. Taigi, ką reiškia visa tai? Paprasta, skaidru ir standartizuota. Paprasta reiškia, kad uh, galima pakeisti vertybiniais popieriais tik tai palyginamas a, uh, paskolas. Ir dalis paskolų tokiu būdu nepateks į taikymo sritį. Mes taip pat mano, e, turime galvoje pakeitimą vertybiniais popieriais, kuris nesukelia tolesnės um, skolinių įsipareigojimų grupių, tolesnio skolinių įsipareigojimų grupių pavertimo vertybiniais popieriais. O tam, kad viskas būtų skaidru, tie, kurie e, pardavinėja tokius produktus, turi e, pateikti tikslę informaciją investuotojams ir reguliuotojams, kad pastarėjai galėtų įvertinti galimą riziką. Ir kad būtų įmanoma galiausiai stebėti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Dar vienas dalykas, kad turės būti pateikta informacija elektroninėje erdvėje visiems investuotojams nemokamai. Ir ta informacija turi būti teikiama suprantama forma. O kad priežiūra būtų tinkamai vykdoma, komisija siūlo įvairioms nacionalinėms priežiūros institucijoms tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinti sklandų keitimas informaciją ir bendrą taisyklių laikymasi. ESMAS e, atstovai pasisakys, manau, jie daugiau kalbės, bet aš pasakysiu, kad ESMA suvaidins svarbiausią vaidmenį visoje naujojoje sistemoje. Dabar, kai kalbame apie standartizaciją, tai šiuo atveju uh, reikės nustatyti, koks pakeitimas vertybiniais popieriais yra tikslingas, nustatyti tokių vertybinių popierių kategorijas, kitaip sakant, sudaryti klasifikaciją. Bet kokie turtai pagal STS kriterijus turės būti padengti vadovaujantis ipotekos taisyklėmis. Jeigu kalbėsime paprastai, tai paprasto ir skaidraus standartizuoto proceso rezultatas bus aiški situacija investuotojams. O Turėdami informaciją, investuotojai vis mažiau priklausys nuo kredito reitingo agentūrų vertinimo ir patys galės priimti sprendimus, vadovaudomėsi pateikiamą informaciją. Kriterijai be kita ko reiškia, kad mes turime atsižvelgti į antrorūšių paskolų rinkos sprogimo jungtinėse valstijose pamokas. Mes neturime pamiršti tų pamokų, kada rengiame šias naujas taisyklės. Tačiau tai neturi tapti inertiškų procesų ir e, neturi paralyžuoti tolesnio rinkos veikimo, nes pakeitimas vertybiniais popieriais Europoje veikia kur kas geriau negu jungtinėse valstijose. Ir dabar e, 3A ver, e, klasės vertybinių popier, e, skolinių įsipareigojimų pakeitimas vertybiniais popieriais yra visiškai įmanomas. Taigi mes teikiame savo pasiūlymą, bet tai atsargus pasiūlymas, kuris remiasi reformomis įvykdytomis po krizės, tais um, pagristais sprendimais, kuriuos priėmėme atsižvelgdami į visus atliktus tyrimus. Ir labai tikimės, kad tokiu būdu mes prisidėsime prie gerai veikiančios pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos. Paprastas, standartizuotas ir skaidrus procesas turėtų padėti aukti ir ekonomikai. Mario Draghi, ECB valdytojas, irgi pritorė šiems žingsnams, nes jie papildo dabartinį, um, e, e, reguliav, dabartinę reguliavimo sistemą. Aišku, reikalinga numatyti ir sankcijas, nes sankcijos užtikrins, kad visi rinkos dalyviai uh, laikosi nustatytų taisyklių, o sankcijos be kita ko reiškia, kad bus vykdoma ir priežiūra. Rinkos dalyviai, vadovaudamasi taisyklėmis, galės lengviau užsiimti emisiją bei investicijomis. Mes visi žinome, kad Europos ekonomikai trūksta investicinių lėšų. Jas reikia sukaupti, jeigu norime, kad mūsų ekonomika būtų konkurencinga pasaulinių lygių. Todėl aš manau, kad STS procesas tikrai gali pakeisti dabartinę padėtį ir atverti naujų galimybių bei pri, priemonių kovoti su makro lygių kylančiomis grėsmėmis. Kita vertus, mes galime dirbti visi bendrai, kad mūsų pateikiami pasiūlymai būtų kuo um, greičiau išanalizuoti, nes to reikia, jeigu norime išplėsti investicijų finansavimo šaltinių ratą. Ačiū. Dėkoju Jonatanai už įžanginę kalbą. Mes galime pritarti daugeliu jūsų minčių. ir jūsų mintis gali prisidėti prie mūsų teisėkuros proceso. Dabar pradėsime nuo mūsų pirmo kalbėtojų, pirmos kalbėtojų grupės. Pradėsime nuo Verenaros, kuri yra esma e, vykdomoji direktorė, o paskiau Kristof Nidžia. Taigi dabar jūsų pristatymams turime apie 17 minučių tikimės, kad jūsų abiejų pranešimai bus e, tarpusavį susiję. Dėkoju. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariams, kad jie pakvietė mane į Europos parlamentą pasidalinti mintimis apie tai, kokie bus ES pakeitimo vertiminiais popieriais ateitis. Aš, žinoma, kalbėsiu iš reguliuotojo perspektyvos ir Pakalbėsiu trim klausimais. Pirmiausia, kaip svarbu turėti tvarę ir skaidrę pakeitimo vertiminiais popieriais rinką, PVP rinką. Antra, kokį darbą atliko ESMAS vertybinių popierių rinkų institucija ir kokius pagrindinius klausimus mes identifikavome. Ir galiausiai trečia, aš pakalbėsiu apie skaidrumą ir tai, kaip užtikrinti, kad investuotojai turėtų e, tinkamą informaciją apie PVP o paskiau esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus. Taigi pirmiausia, dėl to, kokį vaidmenį vaidina PVP Europos ekonomikai finansuoti. Apie tai jau buvo šnekėta, todėl aš kalbėsiu trumpai. Labai aišku, kad PVP gali gerokai padidinti kreditavimo galimybės ir sumažinti finansavimo sąnaudas, kaip finansavimo šal... įrankis jisai gali diversifikuoti riziką, o taip pat kaip perkelimo įrankis, jisai gali sustiprinti kapitalo veiksmingumą ir perkelti riziką siekiant e, tenkinti pasiūlą. Žinoma, niekas nesiginčia, kad jeigu jisai e, klaidingai naudojamas šitas pakeitimas vertybiniais popieriais, gali būti ir destabiliza... destabilizuojantis faktorius. Todėl būtina įvertinti visą informaciją, kuri susijusi su PVP produktų rizika. E, kad būtų teisingai nustatytos kainos. Taigi, kadangi nėra to skaidrumo, tai e, taip pat turėjo neigiamos įtakos ir kreditavimo agentūroms, nes investuotojai per daug dėmesio ir reikšmės suteikia tam kreditavimo institucijoms ir tokiu būdu susidaro e, sniego gniuštės efektas ir negatyvios pasiekmes absoliučiai visam finansiniam stabilumui. Dabar pakomentuosiu esmos vaidmenį. Mūsų kaip reguliuotojo vaidmuo, žinoma, yra pagerinti visų teisių įgyvendinimą rinkoje, siekiant užtikrinti, kad Europoje PVP rinkos plėtra vyktų sklandžiai. Mūsų požiūris, žinoma, yra e, sektorinis ir siekime užtikrinti bendras vienodas sąlygas, kad nesidubliuotų mm, teisės aktai ir neliktų tam tikrų e, kliūčių. Mes norime užtikrinti, kad investuotojai turėtų teisę į informaciją ir pasirinktų, at, atliktų savo investicinius pasirinkimus. Todėl mes norime, kad PVP rinka būtų stabili. Visą tai turint omenyje ir kalbant apie skaidrumą, tai mes parengėme tuos e, techninius standartus pagal CRA3 reglamentą. Mes norėjome parengti tokias e, tam tikras e, formas, kad investuotojai galėtų susipažinti su investavimu reikalinga informacija, o taip pat pasinaudoti mūsų svetaine, kuri turėjo būti mūsų taip pat ir sukurta. Dabar konkrečiai dėl informacijos atskleidimo ir išsamaus patikrinimo reikalavimų, tai mes čia dirbame kartu su Europos bankininkystės institucija, Europos dalymo ir profesinių pensijų institutu ir mes parengėme e, rekomendacijas e, paskelbtas 15 gegužės mėnesį. Mes pasisakėme, kad trūksta nuseklumo, kad reikia turėti bendrą PVP apibrišti ir bendrus teisės aktus. Mūsų supratimu skaidrumas yra pats svarbiausias, ypač investuotojams priimant investicinius sprendimus. Tai reiškia, kad investuotojai ir potencialus investuotojai turi laisvai prieiti prie informacijos susijusios su PVP, e, kuri e, turėtų būti lengvai palyginama. Ta prasme, e, pasiūlytas PVP reglamentas siūlo bendras taisyklės ir apibrieštis, kad PVP rinkoje būtų bendros apibrėžys. Tai yra jau puikus žingsnis ir e, puikiai pažanga. Ta, tačiau kyla klausimas, kaip ta informacija dėl PVP būtų prieinama investuotojams. Tai yra esminis dalykas ir prie čia šio vietoje mes dirbame labiausiai. E, jau Europos teisėkuros institucijos priėmė reikalavimus padidinti CRA reglamento reikalavimus, o taip pat jie suteikė mums įgaliojimus parengti bendrus, bendras formas ir kokiu būdu turėtų būti publikuojama informacija ir ypač dėl struktūrinių finansinių instrumentų. Taigi mes parengėme tas bendras formas, tačiau e, mums buvo labai sunku e, renkti svetainę. Kadangi nebuvo jokio teisinio pagrindo, kaip mes galėtume rinkti mokesčius arba finansinius įnašus, kurie turėtų padengti šito struktūrinių finansinių instrumentų puslapio kūrimą. Ir pagal mūsų pirmus apskaičiavimus mums reikėtų net kelių milijonų paprastam tinklapiui. Taip pat buvo sunku deleguoti iš šio puslapio kūrimo e, pareigą trečiai šaliai. Taigi tikriausiai mes nesugebėsime šio tinklapio paremti taip, kaip buvo planuota iki 17 metų sausio mėnesio. Taigi tokia yra padėtis, bet mes tikimės, kad turėtume pasinaudoti šitą galimybę ir užduoti svarbius klausimus, ypač dėl to, kokiosgi uh, reikia tinkamiausios infrastruktūros siekiant didesniam, didesnio skaidrumo investuotojams. Mes žinome, kad kai kurios e, e, vertybinių popierių e, sėkimo, atsiekimo sistemos ir identifikavimo sistemos jau galioja Europoje. Europos komisija pateikė pasiūlymą, kaip stiprinti šių veikiančių sistemų saveikumą. Yra CRA3 reikalavimai ir tai galiausiai pranešėjas Tank pasiūlė, kad galima būtų sukurti Europos pakeitimo vertiminiais popieriais duomenų bazę ir tokiu būdu galima būtų keistis informaciją bei tą daryti anonimiškai. Iš mūsų perspektyvos žvelgiant yra svarbu, kad investuotojai greičiau ir paprasčiau galėtų prieiti prie informacijos ir uh, Ar šita informacija jiems padės e, lyginti duomenis ir leis atlikti išsame analizę. Taigi nesvarbu, bus, kokio bus prieita sprendimo, mūsų manimų reikia, kad e, visi su skaidrumu susiję įrankiai būtų tiesiog koordinuojami. Tai reiškia, kad mes turėtume remtis dabartinėmis sistemomis, o ne kurti naujas o investuotojai tokiu būdu galės e, lengviau prieiti prie informacijos. Bet koks bebūtų tas scenarius ar kokios būtų tos informavimo formos, e, reikia taip pat ir duomenų bazės. Žvelgiant toliau, kai bus patvirtintas reglamentas, tai žinoma mes dirbsime ir toliau pagal tai, koks mums bus suteiktas mandatas įgaliojimai. Taigi mums bent jau dėl techninių standartų mums reikėtų nemažai laiko, kad galėtume pasikonsultuoti su jumis ir, kaip jau sakiau, mes norėtume bent jau 12 mėnesių, bet svarbu, kad tiesiog būtume pasiruošę dirbti ir kad jūs taip pat priimtumėte mūsų techninios ekspertų pagalbą. Taigi ačiū uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti į klausimus. Ačiū. Toliau Kristofas Neičiam. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, nes aš manau, kad Finance Watch atlikta analizė bus naudinga jums. Tiesą pasakius, tai yra visiškai savarankiška nepriklausoma institucija, kuri atlieka savo tyrimą ir vertina, kokio tipo reformų reikia finansų sistemai ir pačiai rinkai. Atsižvelgiant į tuos išteklius, kuriuos mes turime, mes tengiamės organizuoti įvairiausias diskusijas. Dabar pirmiausia apie reformas. Iki šiol labai daug buvo kalbėta apie krizės ištakas ir pasiekmes Kalbant apie pasiekmes, tai didžiojo dvidešimtuko lygių prisimtas e, įsipareigojimas imtis priemonių, kad tokia krizė nepasikartotų. Komisija ir parlamentas tikrai vertas pagirimo, nes jie ėmėsi daugelio reformų, kad būtų stabilizuotas sektorius ir e, kad būtų sumažintos e, problemos ateityje. Tačiau labai svarbu suvokti štai ką. Mikro lygio rizikos ribojimas reiškia atskirų individualių finansinių institucijų geresnę būklę, tačiau makro lygių rizikos ribojimas užtikrintų finansų rinkos geresnę būklę. Tačiau pagrindinės reformos susijus mik, makro lygių dėja nepasisekė. Tokia, pavyzdžiui, buvo nelabai sėkminga bankų struktūrinė reforma, kuri tiesiog greitai dingo iš mūsų darbo atvarkės ir mes nesugebėjome tinkamai sureguliuoti šešėlinės bankininkystės. Reformos, kurių imtasi, nesugebėjo išspręsti e, vienos problemos, būtent finansų sistemos ir finansinio reglamentavimo sudėtingumo. Uh, nes kada labai daug taisyklių, tai reiškia, kad finansinės institucijos gali jų išvengti. CRD 4 puikus to pavyzdys, nes nesugebėta panaikinti tų sudėtingų vidaus modelių, uh, ir galimybių pasinaudoti arbitražu, kai tai tik įmanoma. Mes taip pat nesugebėjome nustatyti pakankamai aukštų lygių e, reikalavimų kapitalui. Ir dabar tiesiog ginčiamis dėl to, kokio papildomo kriterijus ir reikėtų, kad būtų galima užtikrinti bankų senavimą privačiomis lėšomis. Toliau, pakeitimas vertybiniais popieriais ir krizė. Tai yra krizės pasiekmė, o dabartiniu metu pakeitimas vertybiniais popieriais tampa naujos užimtumo ir augimo didinimo Europoje programos dalimi. Ir kadangi apie tai dar bus kalbama, aš pabandysiu pakalbėti tik vienu aspektu, ar mes ko nors pasimokėme iš krizės. Atsakymas paprastas - ne, nepasimokėme. Ir kai kalbame apie pakeitimą vertybiniais popieriais, pabandysiu paaiškinti, kas įvyko iki krizės ir ką dabar darome. Pirmiausia, kad prieš krizę buvo netinkamai suderinti iniciatorių ir investuotojų interesai. O todėl platinimo kriterijai pagrindin, nustatyti pagrindiniams paskoloms nebuvo tinkami. Rizikos mažinimas 5 procentais nepadėjo išspręsti interesų nesuderinamumo problemos. Reikėjo 20 ar net daugiau procentų um, pakelti reikalavimą ir uh, tai būtų įmanoma padaryti tik tai e, visų dalių rizikos vertikalios struktūros atveju. Kitas dalykas yra susijęs su perdėtų sudėtingumų sistemos, ypač segmentavimu ir skirtumu, kuris egzistuoja tarp įvairių finansinių elementų. Trečia, pernelyg e, didelis reglamentavimas ir kredito reitingų agentūros bei konf vedė prie konflikto tarp kredito reitingo agentūrų ir investuotojų. Todėl reikia išmokti iš tai, ko pirmiausia, investuotojus reikia skatinti, kad jie patys atliktų deramą vidaus patikrinimą, užuot vien tik tai pasitikėjus išorės vertinimu. Antra, visgi, nepaisant to, kiekvienas subjektas turėtų tinkamai laikytis STS kriterijų. Ir galiausiai sintetinis pakeitimas vertybiniais poporiais. Šiuo metu vyksta diskusija, ar reikia tokį sintetinį pakeitimą leisti. Ir norėčiau štai ką pasakyti. Atliktas nemažas darbas teorinių lygių ir jo metu surinkti empiriniai įrodymai, kad sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais turi teigiamo poveikio Europos bankų sistemos rizikos e, vertinimui, bet dėje didina tą riziką. Taigi Frank ir Krain atliko vertinimą 2007-aisiais, Allen ir Galė 2006-aisiais, galų gale BSBC IOSCO atliktas darbas parodė, kad uh, tik tai faktinis skolos priemonių pardavimas arba pakeitimas vertybiniais popieriais už grinuosius pinigus yra verti dėmesio. Ir tai galų gale atitinka ir ECB refinansavimo operacijoms nustatytos nustatytus reikalavimus. Bet sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais nėra priimtinas kaip užstatas bankams. Uh, Reikia pasakyti, kad e, sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais neįtrauktas į dabartinių pasiū, teisės pasiūlymų e, taikymo mastą, nes tai būtų labai sudėtingas dalykas ir arbitražo požiūrių, ir kitais požiūriais. Pirmiausia, reikia aiškiai nustatyti kriterijus. Todėl mes manome, kad sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais pakeitimo įtraukimas į STS sistemą būtų per ankstyvas. To dabar nereikia daryti. Komisija turėtų parengti tinkamus principus, atlikusi uh, poveikio vertinimo analizę ir įsiaiškinusi, ar tikrai tokio tipo pakeitimas vertybiniais popieriais nėra uh, kiek kitoks negu įprastinis. Mangaus atmintis gana trumpa, bet nereikia pamiršti, kad mes nepasiekėme uh, savo tikslų vykdami reformas iki šiol. Ir todėl neturime viso dėmesio sutelkti vien tik tai į trumpalaikius tikslus, apsiribodami tik BVP augimu, nes mes dar ne, neatsigavome po paskutinės kri, krizės. Mes taip pat turime susilaikyti nuo noro atmesti teorinius teorinės analizės ir ignoruoti pakankamai išmintingų subjektų nuomonės. Todėl, aš manau, mes visada turime atsiminti, kad geras reglamentavimas iš esmės turi prilygti sąžiningam, veiksmingam ir efektyviam ekonomikos veikimui. O tas darbas niekada nesibaigs. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū, dėkoju už Jūsų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį mūsų nariams. Pablo Zalba. Muchas eh, gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Ir komisijos nariu, nors jis jau turėjo išeiti, dėkoju ir visiems kitiems kalbėtojams. Mes privalome judėti link kapitalo rinkos e, bendrijos, kadangi mums ES reikia geriau integruotų finansinių rinkų, reikia, kad rinka būtų atviresnė, kad ji būtų konkurencingesnė, e, bet to veiksmingesnė. Visą tai prisidėtų prie augimo ir investicijų. Apie tai ir kalbėjo komisijos e, narys. Aišku, mums reikia ir finansinio stabilumo. Kalbant apie pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, tai pagal CRD 3 bus didinama A kapitalo kaina lyginant su SRD 2. Man kyla štai kokie klausimai apie SRD ataskaitą. Kila bejonių dėl požiūrio hierarchijos. Man atrodo, kad šiame pranešime tai yra vienas iš svarbiausių aspektų. Būtų idealu, jei bankai būtų pirmieji sąraše, atsižvelgiant į e, giluminį vidaus modelį. Tačiau praktiškai labai sudėtinga tai pritaikyti. Tam yra pora priežasčių. Bazelio komitetas dabar nagrinėja, ar tas vidaus rizikos modelis gali būti panaudotas. Pranešimo tikslas yra palengvinti to vidaus metodo naudojimą. Dabar kalbant apie MVI Be abejo, kad tai turi būti prioritetas ir taip ir yra abiejose pranešimuose. Ir komisijos narys apie tai kalbėjo savo įžanginėje kalboje. Man kila klausimas, kokias dar priemonės būtų galima skatinti pagal šį paketą, kad būtų numatytas prioritizavimas MVI. Negana to, Reikia kelti klausimą, kaip tie pranešimai gali prisidėti prie naujų MVI finansavimo formuočių. Dėkuoju, Altan. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai gerai, kad vyksta šie klausimai. Gerai, kad visi gali pasisakyti apie šios klausimus Komisijos narys Hill taip pat apie tai kalbėjo. Jis pasistengė pažiūrėti į praeitį, pagalvoti, kaip reikia elgtis ateityje ir aš jam pritariu dėl to, kas buvo pasakyta, reikia galvoti apie rizikos ribojimą, bet ne suvaržymą veikėjų. Labai svarbu, kad vyktų šios diskusijos, kadangi parlamentui kyla daug klausimų, kas yra tas rizikos ribojimas ir ko reikėtų pasimokyti. Aš manau, kad praeities pamokos yra labai svarbios, tačiau aš nesu įsitikinęs, kad komisijos pasiūlymai atsižvelgiama į visą tai, kas įvyko praeitie, tad norėčiau daugiau apie tai išgirsti. Be šių bendrų pastabų aš norėčiau užduoti klausimų kalbėtojams, ypač esmo atstoviai, poniai Ros. Turiu porą klausimų susijusių su skaidrumu. Visų pirma, man atrodo, e, industrija sakys, kad kriterijai ir sankcijos nėra aiškios. Aš galiu tam pritarti, kadangi neaiškus kriterijai tikrai nepadeda sukurti tą tvirtą rinką. Ar jums yra aiški tokia kritika iš pramonės ir ar jūs numanote, kaip galima būtų patikslinti tuos kriterijus nuo pat pradžių. Kitas klausimas susijęs su skaidrumu. Man atrodo, viena svarbiausių krizės pamokų buvo tai, kad akivaizdžiai trūko skaidrumo tiek rinkos dalyviams, tiek priežiūros atstovams. Būtent todėl ir buvo numatytas viešas duomenų skelbimas. Jūs kalbate apie tai, kad investuotojai privalo gauti duomenis apie na, tą turtą. Bet man atrodo, kad labai svarbu turėti informaciją ir apie investuotojų poziciją. Mastant apie rizikos ribojimą, labai svarbu suprasti, kur ta rizika pasibaigia kur ji nukeliavo. Teoriškai pakeitimas vertybiniais popieriais turėtų perskirstyti riziką ir padaryti finansinį sektorių stabilesnį, tačiau aš noriu būti tikras, kad ne vien teoriškai, bet ir praktiškai taip būtų. Naida, man atrodo, yra olandiška pavardė, ar ne, bet prancūziškai tarėsi Nydam. Taigi, ponė Nydam, aš džiaugiuosi, kad jūs čia kalbėjote apie praeitį, paminėjote įvairius elementus, kurie jums komisijos pasiūlyme nepatinka, taip pat pasiūlėte, kaip galima būtų tai patobulinti. Aš galėčiau pritarti daugeliu į tų minčių. Tik noriu pasitikslinti. Jūs tarsi kalbate apie E, sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais draudimą, tačiau e, yra skirtingi to sintetinio pakeitimo tipai. Man atrodo, kad nereikėtų atmesti tų e, sveikų, naudingų pakeitimų. Tai aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate tą skirtumą. Ačiū dabar Ashley Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams už pranešimus. EKR šešėlinių pranešėjų šiandieną nėra, o mano kolega šiandieną yra atsakingas ir dalyvauja žiūrių procese teisme. Būtent todėl jo nėra čia. Aš suprantu, kad komisija nori didinti pakeitimo apimtis. Mes išgirdome, na, kokie yra numatomi skaičiai, kad ES vertinimas buvo 3A, o JAV ten buvo kalbama apie 16 procentų obligacijas. Tai aš norėčiau paklausti kalbėtojų, Ar jūsų manimu rizika siejama su pakeitimu vertybiniais popieriais pagal dabartinius kapitalo reikalavimus yra e, taikoma ir nuosavai rizikai, ir e, kitiems, kitiems fondams, apimant ir obligacijas ir valstybinės obligacijas. Nors e, yra laikoma, kad valstybinės obligacijos neturi rizikos. O ponė Nydam, gal jūs galėtumėte plačiau pakomentuoti? Ar jūs sakėte, kad turėtų būti vieša institucija, kurios atsakomybė būtų numatyti kapitalo reikalavimus arba e, kredito reitingus. Ar jūs e, kalbėjote apie tokią viešą kreditų ir reitingo agentūrą? Gal galėtumėte patikslinti, ką turėjote omenyje? Ačiū. Thank you, Michael Feurer. Michael Feurer. Yeah, much, uh, like uh, thank... Dėkuoju pirmininkė, aš noriu padėkoti komisijos nariu, taip pat ir kalbėtojams Alde vardu, nes aš pats uh, kalbu Petri Jesiko vardu, kuris negalėjo atvykti į šitą posėdį ir dėl to aš kalbu anglų kalbą, taigi jisai rašo. Po dabartinės krizės um, MBI susiduria su sunkumais gauti finansavimą ir iš tiesų tai nėra pats svarbiausias jų susirūpinimas. Mums norėtųsi sužinoti, ką jūs apie tai manote, nes mes kaip ir lipame iš krizės, tačiau e, ar yra tų e, juodų debesų, nes MVI ir toliau turėtų uh, aukti, plėtoti savo verslą ir todėl galbūt šiandieną MVI net nereikalauja finansavimo iš kapitalo rinkų, bet situacija gali pasikeisti ir mums reikia finansuoti augančią ekonomiką. Problema yra ta, kad MVI yra suvaržytos kapitalo reikalavimų, kurie dar galioja mm, nepanaikinti po krizės. Ir MVI neleidžiama jungtis ir tiesiog prisidėti prie realios ekonomikos augimo arba jos kūrimo. Ar PVP rinka yra e, taip pat veiksmingesnė nei, pavyzdžiui, JAF iki 2003 metų? Kitas dalykas. Mums labai kelia nerima 20 procentų rizikos riba, nes tai neleis STS pasiteisinti ir nepadės vartotojams likti rinkoje, kurie tikriausiai galbūt persikels į JAF rinką ir tokiu būdu e, Europą pristatys kaip kažkokią tvirtovę, kuri tikrai tas įvaizdis neprisidės prie e, geros reputacijos, o atvirkščiai Europa turėtų tapti konkurencingesnė globaliu. Ir galiausiai Peteris Jėsigas nori pasakyti, kad e, yra e, tam tikros nuostatos susijusios su esma. Ką jūs manote, ar taip pat ir pranešėjas mano apie e, sprendimus ES, ar jie yra būtini ir ar, jie, e, ar jiems yra kokia nors alternatyva? Dėkui pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiems, ypač komisijos nariui Hilui. Noriu pasidžiaugti Nydžino komentarais, kuris išvedė paralelę tarp finansų ir e, nes e, mes dažnai tarsi verčiami pamiršti finansinę krizę, atverti kreditavimo linijas, tiesiog keisti finansinio E, finansinius prioritetus, o ne atstovauti mūsų rinkėjus. Taigi mums reikėtų kreipti dėmesį į ekonomikos e, poreikius, o ne tiesiog prastuminėti šitą pakeitimą vertiminiais popieriais. Turėtume žvelgti į realios ekonomikos poreikius ir žiūrėti, ką mes galime atstovauti kaip savo rinkėjų atstovai. Todėl ECB panašiai mintį iškėlė pačioje pradžioje, nes tai yra mūsų kaip politikų reakcija, kai mes nukrypstume nuo savo rinkėjų ir jų nebetstovavimą. Tai panašu, aišku, ir mano situacija, aš, mano šalyje. Bet aš turiu ir tokių specifinių problemų. Pirmiausia, iš kur atsiranda tas PVP poreikis ir e, iš kur atsiranda e, MVI problemos, nes mes matome, kaip E, pagerinta prieiga prie finansavimo smulkiam ir rytiniam įmonėm, tačiau e, neatrodo, kad MVI reikia daugiau finansavimo. Ir ECB taip pat e, kalbėjo, kad jiems 11 procentų gali būti didžioji problema, bet iš tiesų yra klientų problema, kurie negali pasiekti 25 procentų ribos. Taigi tai tikriausiai nėra finansavimo, o ekonomikos problema. Toliau dabar norėčiau sugrįžti prie rizikos valdymo problemos. Atrodo, kad tai susijęs su ateities rizika. Tačiau ką jūs pasakytumėte į tai, kad bankai yra e, verčiami E, išsaugoti keli, keliarius metus e, paskolas e, remiantis istoriniais duomenimis, o ne realia ekonomikos situacija. Taigi gal jūs galėtumėte pasiūlyti, kaip sumažinti riziką arba padaryti taip, kad rizika būtų susijusi su pagėdimo vertiminiais popieriais emitentais. Kitas klausimas, aš norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė Ešlė. Jisai kalbėjo apie tą pakeitimą vertiminiais pop, popieriais ir kas į, bus atsakingas už jų sertifikavimą. Ar tai bus viešoji institucija? Nenorėčiau, kad viskas vyktų savaime ir tai tik tai pažeis pasitikėjimą tokių produktų stabilumu. Ar jūs siūlytume kokią nors viešą instituciją šių produktų licencijavimui. Dėkoju, turiu Marko Valį. Dėkoju, pirmininkė. Kalbame apie krizę, kuri baigėsi, kuri dar tęsiasi. Ir, kažin, ar mes 8-9 metų krizės pamokas dar išmokome. Aš asmeniškai manau, kad šita krizė šita krize buvo tarsi pasinaudota tam, kad būtų e, įgyvendintas europinis ir tarptautinis bankų reglamentavimas, o nebuvo kreiptos dėmesys į tikras krizės priežastis. Taigi buvo tarsi sutvirtinta bankų sistema, kuri e, remiasi tradicinę kreditavimo e, tradicinių kreditavimo mechanizmų, tačiau nebuvo spręstos esminės problemos. Ir pavyzdžiui, dabar, kalbant apie Asphalt Review, apie kurį kalba Europos centrinis bankas, dėmesys vėlgi nukreiptas į kreditavimą, o ne į tuos mm, antrinius finansinius instrumentus. Taigi mano klausimas toks, ar Bazilio komitetas, ar Europo bendrai paėmus eina tinkama linkme? Ar finansinis reglamentavimas yra geras, ar e, jisai galbūt yra atliekamas po e, tam tikrų didelių institucijų spaudimo. Ir pasiteisins tikriausiai, kad e, šitie teisės aktai bus neveiksnus ir atves mus prie dar naujos krizės. Ir kadangi mums nepavyksta atskirti bankų sistemos ir ne, e, identifikuoti tikros rizikos, tai šitas pasiūlymas dėl pakeitimo vertimiais popieriais dėja, žvelgiant iš komisijos e, dokumento, e, kažin ar pasiteisins, nes yra jau dabar išsakyta įvairių nuomonių, kad šitas pasiūlymas ne, netinkamas. Finance Watch nuomonė yra rizika, kad e, į vieną produktą bus e, daug, surinkami daug e, finansinių instrumentų ir pasiūlomas kaip puikus sprendimas nelabai aišku, kaip komisija gali sakyti, kad tokia sistema yra skaidri. Taip pat yra ir sintetinių produktų įtraukimas, taip pat e, spekuliacinių instrumentų įtraukimas, kurie nebūtinai turi kažkokią vertę. Taigi kyla klausimas, ar būtent šitas instrumentas gali atgaivinti ekonomiką ir kaip įmonės gali pasinaudoti šiomis e, priemonėmis ir priemonėmis Žinoma, bankams tai bus galbūt ir nauda, nes jie bankai iš šios priemonės tikrai pasipelnys. Tuo tarpu tikroji ekonomika, ką žin, ar gaus naudos. Gali atsirasti sisteminės problemos, kurios kels dar didesnę krizę. Taigi nesprendžiame tos e, esminės tikrosios krizės problemos, bet tai yra, tai, aišku, tik tai mano nuomonė. Taigi galbūt mums e, reikėtų veikiau kalbėti apie finansinės rizikas, o ne e, į kreditavimą, nes kreditavimas atrodo dabar veikia. Dėkuoju, Gerov Animans. Ehm. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams, ypač ponui Naidamui. Jų pavardė labai panašiai į danišką. Ir um, padėkoti už tuos perspėjimus, kurie yra labai įdomus, ne tik tai pakeitimų vertybiniais popieriais atveju, bet turiu galvoje pirmiausia įspėjimą, pagalvoti, kokiogi dydžio sistemą bandome sukurti, ką ji aprieps. Ir tada gal reikėtų paklausti, ar tikrai tokios sistemos kūrimas pateisinamas tikslu siekti didesnio užimtumo ir ūkio raidos spartos, o gal tai taps tik tai pinigų švaistimu, nes neaišku, ar tokia sistema duos papildomos naudos. Todėl noriu paklausti, o kokiegi bus tokios sistemos ekonominė nauda? Ar ji buvo bandoma paskaičiuoti? Nes kalbu ne tik tai apie administracinį darbą, bet ir apie tą pridėtinį produktą, kurį turėtų sukurti sistema rinkoje. Ar iš tiesų praktiškai sistema duos naudos ūkio augimui? Ir kitas dalykas. Mes žinome, kad pakeitimas vertybiniais popieriais buvo krizės metu naudojamas kaip priemonė atsikratyti tam tikrų blogų paskolų. Ir net Europos Sąjungos rinkoje tokiu būdu buvo bandoma a, mažinti atotrukį tarp regionų, nes didelis atotrukis gali reikšti rimtas problemas. Dabar, kai kalbame apie naują europinę sistemą, ar nebus taip, kad mes susidursime <clears throat> vėl su tomis pačiomis problemomis, kaip ir anksčiau atsiras atotrukis tarp regionų. Ačiū. Ačiū. Dabar galėtume suteikti e, galimybę pasis atsakyti klausimus mūsų pranešėjams. Pone Pros. Ačiū. Ačiū visiems, kurie uždavėte klausimus. Klausimų buvo labai įdomių ir aš pabandysiu į visus atsakyti. Dabar pirmiausiai apie bendrą sistemą ir kriterijus, kurie leistų nustatyti, kas yra saugu, skaidru, paprasta ir standartizuota. Iš tiesų tai reikalingi labai paprasti ir aiškus kriterijai, juos nustato jau pasiūlytas reglamentas. Kitas dalykas, tie kriterijai nebejotinai turės būti taikomi e, paraiškų teikimo metu. Bet um, Europos investicinis bankas ir centrinis bankas turės neabejotinai pagalvoti, kaip vykdyti visą priežiūrą, pradedant nacionaliniu lygiu, baigiant europiniu lygiu, tam, kad paskiau galiausiai nebūtų pernelyg dažnai kreipiamasi į arbitražą. Todėl mes turime suvokti, jog visiems reikės padirbėti. Tačiau jeigu norime išvengti arbitražo, tai visi kriterijai turi būti labai aiškus. Dabar konkrečiai dėl skaidrumo. Aš tikrai daug kalbėjau apie skaidrumą, kuris būtinas investuotojams, kad jie galėtų priimti uh, pagristą sprendimą, tačiau tuo pačiu turiu pasakyti, kad mano asmeninė vertinimu, kaip užtikrinti skaidrumą. Ar reikia kurti naują duomenų bazą, ar paieškoti kitų priemonių. Manau, kad reikia dar dabar panalizuoti įvairiausias galimybės dėl rizikos. Na, siūlyčiau nepradėti šitos diskusijos, nes ji labiau susijusi su rizikos, protingų rizikos vertinimu, o ne rinkos priežiūra. Dabar Buvo taip pat klausta, ką daryti su mažom ir vidutiniam įmonėm, kaip užtikrinti joms deramą finansavimą. Na, savai mes suprantama, kad pačios mažos ir vidutinės įmonės vargu ar galėjęs savo skolinius įsipareigojimus taip lengvai paversti vertybiniais popieriais ir paskiau jau būtent vertybinius popierius parduoti mažesniem už save įmonėms. Vargu ar taip. Bet svarbiausias dalykas šiuo atveju tai, kad bankas ir toliau išliks pagrindiniu kapitalo gavimo šaltiniu. Dar buvo pora klausimų Vienas klausimas. Kodėl daug dėmesio mes skiriame emisijos leidėjų? Na, suprantate, viskas priklauso nuo to, kokios taikymos ryties pageidaujame. Ar labai plačios, ar daug siauresnės. Ir jeigu aš teisingai suprantu dabartinį pasiūlymą, tai kaip tik nebuvo siekiama apsiriboti vien tik tai investuotojais Europoje, nes kai kalbame apie investuotojus, tai pasiūlyme daugiau numatyta jiems laisvės, numatyta, kad jie atliktų deramą vidaus ir klientų patikrinimą pirmiausiai. Toliau dėl dėl sertifikavimo. Sistemą būtų lengva įgyvendinti, bet sertifikavimo sistema nebejotinai turi ir savo trūkumų. Ir net jeigu STS sistema bus parengta, reikės galvoti apie aišku standartą. Ir trečiųjų šalių sertifikavimas, tai aš manau, tai turėtų atlikti tie subjektai, kurie arba turės leidimą, arba įgaliojimus uh, išduoti sertifikatus. Jeigu tai bus viešoji įstaiga, tai tada vėlgi yra kelios galimybės pasinaudoti turimomis sertifikavimo institucijomis, pavyzdžiui, bankų sektorių reglamentuojančiomis taisyklėmis arba ieškoti galimybių naujo varianto nacionaliniu lygiu, bet bet kuriuo atveju priežiūra turi būti labai, labai griežta, skaidri ir tinkama, kad vėliau reikėtų išvengti arbitražinių bylų. Ačiū. Klausimų tikrai buvo daug, sako ponas Ničiamas. Aš norėčiau vieną dalyką pasakyti pirmiausiai dėl pakeitimų vertybiniais popieriais Europoje. Taip, ši rinka Europoje gerai veikia, tačiau tik dėl to, kad mažai bankrutavo. Tačiau jeigu kalbame apie priekybą vertybiniais popieriais, tai netaip jau viskas buvo gerai, nes e, priekybos apimtis nebuvo labai didelis. Nes jeigu būtų buvus, prekyba būtų buvusi labai gera, tai tada iš vis tos rinkos nereikėtų judinti ir e, jokių gaivinimo planų nereikėtų kurti. Nes jeigu prekyba vertybiniais popieriais vyksta gerai, tai viskas gerai, bet jeigu žlunga, tai tada investuotojai patiria didžiulių nuostolių. Prisiminkite, yra posakis, jeigu vieną kartą apgavote, tai aš kvailys, bet jeigu antrą kartą apgavote, tai idiotas. Dar vienas posakis yra, kad nereikia bėgti pirmą vežimo. Taigi, iš tiesų turi būti tokia sistema, kuria būtų atsižvelgta į praeities klaidas. Ir STS sistema mūsų vertinimu pirmiausia turi būti kuo paprastesnė. Dabar dėl sintetinio vertybinių popierių pakeitimo. Tai šiuo atveju norėtume, kad į STS sistemą, į jos taikymos rytę, tai nepatektų, nes tai nėra taip paprasta, tai nėra labai skaidrus procesas ir galų galiais iki šiol nestandartizuotas. Yra du tipai sintetinio pakeitimo kai tai daroma balanse ir kai tai daroma arbitražo pagalba. Tačiau ne vienas iš jų nėra šimtų procentų teigiamas. Dabar dėl viešosios įstaigos Verena labai daug aiškiai pasakė apie sertifikavimą ir mes daugam galime pritarti, bet mes pasisakėme už tai, kad sertifikavimą atliktų viešoji įstaiga. Kodėl? Privati iniciatyva šiuo atveju nebūtinai tinkamai suveiks, bet to gali kilti interesų konfliktas. Jeigu kalbame apie kredito reitingo instituciją, tai tai yra privati institucija, kuri išduoda tam tikrą sertifikatą. Ir praeitėje matėme, kad kredito reitingo agentūrų sistema neveikia. Geriau, kad būtų viešoji įstaiga, O jeigu nenorima, tai tada patys investuotojai turi atlikti labai išsame vidaus patikrinimą, įsamų vidaus patikrinimą ir klientų patikrinimą. Bet finansų inžinierijos atveju triguba A, dviguba B ar taip toliau investavimas priklauso nuo keletos aplinkybių, nes pirmiausia investuotojas analizuoja atlikto vidaus vertinimo rezultatus. Ir prisiminkite, 7-8 metais įvyko nemažai dėl to klaidų, nes, e, pavyzdžiui, vertinimo atveju buvo nurodoma, kad yra labai aukštos kategorijos vertybiniai popieriai, gerai įvertinti ir kad juos bus galim, jais bus galima prekiauti. Tačiau priekyba nėra galutinis taškas, juos reikia perparduoti antrinėje rinkoje, o antrinės rinkos finansinių priemonių likvidumas pakeitimo vertybiniais popieriais atveju yra daugiau iliuzija negu tikrovė. Ir krizė tą parodė. Todėl segmentavimas dalimis naudingas tais atvejais, kai institucija nepajėgi atlikti tinkamo įvertinimo. tarkime, nusiperka 3A vertybinį popierį, jeigu neveikia, tai tuomet parduoda tą vertybinę popierį, tačiau būna taip, kad tas atsarginis išėjimas itin siauras ir nepasiteisina e, tas principas. Dabar dėl Vokietijos parlamento nario klausimo. Uh, Taip, mes manome, kad dabartiniu metu tikrai um, paskolų poreikis um, yra kritęs. Kita vertus, jeigu pažiūrėsime, koks egzistuoja kapitalo sąjungos ir palyginsime ją su tradicinė bankininkystė, tai Vokietijos, pavyzdžiui, bankų sistema yra tradiciškai labai stipri ir remiasi pasiteisinusiais kriterijais, dirba labai patikimai, bent jau patikimiau negu kai kuriuose kitose Europos šalyse. Todėl mes neižvelgiame, nemanome, kad tradicinis bankininkystės modelis keltų kažkokį pavojo. Bent jau Vokietijoje. Taip pat sutinku su teiginiu, kad dabar finansinios rinkos nėra tokios stabilios, kaip bankų veikimas keliuose srityse tik tai. Kokia STS sistemos pridėtinė vertė. Bent jau vienas dalykas tikrai būtų teigiamas. Jis padėtų užtikrinti pelningumą, tačiau nauda būtų beveik nulinė, kai kalbame apie mažus bankus arba ūkio augimą. Pasižiūrėkime, jungtinėse valstijose visą tai tiesiog šlugo. E, SMBI Europoje jų padėtis ir noras jom padėti kartais man primena labiau kalėdinių dovanų sąrašą. Taip mes norime joms padėti, bet nepamirškite, mažos vidutinės įmonės veikia labai įvairiose valstybėse narise ir egzistuoja natūralūs barjerai, pradedant nuo kalbos, baigiant bankinių sistemų tai joms MVI taikomų modelių. Dėkuoju. Dėkuoju, mes persime prie mūsų antrosios kalbėtojų sesijos. Tema, ar STE pakeitimas vertybiniais popieriai gali atgyvinti Europos rinką. Turime nemažai kalbėtojų, o pirmasis yra Adam Farkas, yra Europos bankininkystės institucijos vykdomasis direktorius. Dėkoju, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį ekono komiteto nariams. Europos bankininkysės institucijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietė dalyvauti šiame klausime. Pakeitimas vertybiniais popieriais susilaukė didžiulio dėmesio. Aš čia dabar prisimenu Kristof pastabas ir aš pasistengsiu sugražinti pasitikėjimą pakeitimų vertybiniais popieriais. Apie jį yra kalbama tiek pasaulinėme, tiek Europos kontekste jau keliarius metus. Iš esmės tikslas yra paskatinti kapitalo rinkų vystimasi ir ES ekonomiką. Aš džiaugiuosi matydamas, kad Europos ir pasauliniai pasiūlymai Bazelio kontekste uh, yra pagristi EBA rekomendacijomis, e, ypač tomis, kurios buvo paskelbtos 2015 m. Liepą. Iš tiesų, STS pagrindas yra e, vienas iš tų, kurios parengė teisėkuros lydėjai ES lygių ir e, bus, kuris bus vykdomas tarptautiniu lygiu. Tad aš džiaugiuosi, kad EBA patarimas yra pagrindinis ramstis šių pasiūlymų. Aš taip pat e, džiugiuosi to pasiūlymu, kurį komisija pateikė praėjusi rūdienį ir dabar apie tą pasiūlymą yra daromas Europos parlamente. Mes e, manome, kad e, Tas pasiūlymas yra išsamus, jis užtikrina pakankamą rizikos ribojimą ir yra gerai struktūrizuotas. Aš norėčiau pabrėžti e, tris pagrindinius šio pasiūlymo aspektus. Pirmiausia, yra apibrėžiama nauja STS pakeitimo vertybiniais popieriais turto klasė. Ji E, nurodo, kad e, turi būti užtikrintas paprastumas, e, standartai ir skaidrumas tam, kad būtų galima sušvelninti esamą pakitimą vertybiniais popieriais riziką, kurį išriškėjo krizės metu. Antra, pasiūlymas na, nurodo, kad atsiranda rizika dėl banko kapitalo reikalavimų ir yra numatomos tokios priemonės, kurios atsižvelgia į riziką tam, kad būtų galima sumažinti aukštos kokybės transakcijų e, riziką. E, trečia, yra užtikrinamas nuoseklumas tarp skirtingų sektorių ir taip pat nuoseklus pakeitimas vertybiniais popieriais rinkoje. Pakeitimas vertybiniais popieriais yra labai svarbi tema EBA, kadangi tai yra bankų produktas. Bankai yra pagrindiniai žaidėjai čia, o būtent jie yra pakeitimo vertybiniais popieriais inicijatoriai ir e, jie yra investuotojai į šios produktus. Negana to, pakeitimas vertybiniais popieriais yra labai svarbus tam, kad bankai galėtų diversifikuoti savo finansavimo šaltinius ir taip pat, kad galėtų perkelti kreditinę riziką bankininkystės sistemoje. Galiausiai Bet nemažiau svarbu yra tai, kad e, numatomas rizikos ribojimas e, pagristas atsižvelgimu į esamą riziką. Numatomi e, tvirti kriterijai, kurie padeda užtikrinti patikimumą ir rizikos ribojimą. EBA yra viena iš Europos reglamentuojančių institucijų kuri turi techninę patirtį tiek pakeitimo vertybiniais popieriais rytyje, tiek kalbant apie e, sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais. 2015 m. Liepos mėnesį buvo paskelbta ataskaita apie STS pakeitimą vertybiniais popieriais. Ten buvo numatyti kriterija aukšto lygio pakeitimo vertybiniais popieriais ir taip pat numatytas pagrindas dėl lengvatinio šių produktų režimo. Antra, buvo pateikta ataskaita apie sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais 2015 m. gruodžio mėnesį, kur yra apžvelgiama rinka ir yra kalbama apie konkrečius sintetinius produktus bei jų analizę. Be to buvo paskelbta ataskaita apie geriausią priežiūros praktiką, apžvelgiant uh, rizikos išlaikymo pakeitimo vertybiniais popieriais srityje. Ši ataskaita buvo paskelbta 2016 m. balandžio mėnesį ir e, dar e, viena ataskaita apie rizikos e, sulaikymą, išlaikymą buvo paskelbta 2014 m. Liepą. Mes turime techninę ekspertizę, todėl tikime, kad galime tinkamai paremti numatomos politikos priemonės. Esame na, pasirengę prisidėti prie teisėjų kuros proceso. Mes labai atidžiai stebėjome, kaip vyksta šio klausimo nagrinėjimas Europos parlamente. Džiaugiamės tais pranešimais, kurie buvo pristatyti parlamente praėjusią savaitę. Mes laukiame konkrečių pasiūlymų įgyvendinimu, kurie yra numatyti tuose pranešimuose. Pirmiausia, kalbant apie sertifikavimą ir atitikties ties kriterijų. Mes džiaugiamės tuo požiūriu, kuris numatytas pagal pranešimo projektą. Ten yra kalbama apie tai, kad atsakomybė turi likti iniciatoriams ir investuotojams. Taip pat pritarėme tam, kad STS kriterijai ir reglamentavimo nuseklumas yra nepaprastai svarbi tam, kad tinkamai veiktų šis pagrindas. Čia mes manome, kad EBA užima labai svarbų vaidmenį, nes jį gali užtikrinti STS kriterijų, atitikti STS kriterijams ir taip pat gali teikti gairias bei padėti aiškinti šios srities taisyklės, kadangi mes turime atitinkamą techninę patirtį. Toliau yra numatomi ir numatomos taisyklės ir dvišaliam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais. Toliau mes džiaugiamės matydami, kad Pasiūlymai dėl konkrečių sintetinių pakeitimų vertybiniais popieriais, apie tai buvo kalbama mūsų ataskaitoje 2015 metų, kad yra išplečiamas lengvatinis režimas ir kad užtikrinamas, užtikrinama apsauga grinųjų forma. Taip pat mes Tikimės, kad bus skirta daugiau laiko sistemai vystyti tam, kad galėtume gauti daugiau žinių iš rinkos ir e, kad galėtume gauti daugiau informacijos apie tą pagrindą. Toliau, rizikos išlaikymas. Mes žinome, kad e, rizikos Išlaikymas yra ta tema, apie kurią kalbama ir techniniuose patarimuose, kuriuose buvo patikė 2014 m. gruodžio mėnesį. Mes manome, kad 5 procentų išlaikymo reikalavimas numato tinkamą pusiausvyrą, kadangi tai rodo, jog e, atitinkami veikėjai skiria savo lėšas ir taip pat e, tai rodo, jog investuotojai turi savo interesų. Taip pat yra atsižvelgiama čia į apskaitos taisyklės ir rizikos e, perkelimą. Čia reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp rizikos ribojimo ir taip pat nepagydavimų pasiekmių e, rinkos funkcionavimui. Aš čia norėčiau e, priminti ir CEPS tyrimą, kuris buvo atliktas 2009 metais nebuvo rastas įrodymas, kad tas išlaikymas 5 procentų gali kaip nors pagerinti interesų paskirstimą. Toliau mes pritarėme pakeitimo vertybiniais popieriais paketui. Manome, kad čia yra rasta tinkama pusiausvėra tarp rizikos ribojimo ir taip pat yra užkirstas kelias nenorimams pasiekmėms rinkai. Šis pakeitimo vertybiniais popieriais paketas yra esminis komponentas siekiant atgyvinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Aš noriu padėkoti Jums už galimybę pakalbėti šią temą ir laukiame e, toliau darbo su institucijomis. Būtinai paremsime Jūsų veiklą. Melai atsakysiu klausimus. Thank you. Dėkoju kitas kalbėtojas Steve Gendy globalios bankininkystės ir rinkų vykdomasis direktorius. Dėkoju šitą progą pakalbėti tą temą, kuri yra labai svarbi tikrai realiai Europos ekonomikai. Santanderis buvo vienas iš pagrindinių PVP e, e, emitentų ir sandorių sudarytojų Europoje daugelį metų. Ir tokiu būdu mes su savo partneriais sudarėme sandorius 13 Europos e, valstybių įtraukėme į ekonomikos e, įvairius e, instrumentus, tai yra paskolas būstui, automobiliams, vartojimo paskolas, paskolas MVI, komercinės paskolas, e, projektų finansavimas, kreditinės kortelės. Kadangi mums PVP yra labai svarbus, tai mes tikrai labai apgailestavome, kaip ir daugelis iš jūsų, kad šiuo instrumentu buvo piknaudžiavimo ir tai prisidėjo prie finansinės krizės, o taip pat ir neigiamai atsiliepė šio finansinio instrumento reputacijai. Mums e, tiesiog pikta, kad Europos pakeitimo vertiniais popieriais rinka, kuri krizės metu labai pasiteisino, nukentėjo nuo kai kurių asmenų veiksmų ir uh, labai neigiamai atsiliepia rinkai. PVP yra pagrindinis instrumentas Europos bankams e, diversifikuoti riziką. Taip pat yra naudojami tokie instrumentai kaip įnašo surinkimas, padengtos obligacijos, subordinuotos skolos instrumentai ir žinoma akcininkų kapitalas. PVP leidžia bankams e, valdyti riziką ir iš naujo surinkti savo kapitalą skirtą e, savo e, klientų skolinimui. Tai leidžia bankams taip pat sumažinti jų riziką ir taip pat tą riziką dalinti su institutiniais investuotojais. Tokiu būdu atlaisvinamos kreditavimo linijos, kurios atsiveria būtent paprastiems vartotojams ir ypač MVI. Bankai paprastai naudojasi tradiciniais pardavimo instrumentais ir sintetiniais formatais, priklausomai nuo investuotojų e, pasirinkimų. Mes manome, kad tai yra visiškai teisėtas ir e, naudingas naudojimas, nes jisai prisideda prie to, kad e, kapitalo rinkos labiau yra įtraukiamos į realios ekonomikos finansavimą. Investuotojai mums taip pat e, tvirtina, kad PVP e, instrumentas jiems patinka dėl to, kad leidžia prieigą prie realios ekonomikos turto, nesiskolinant, ne e, kurpiant papildomų infrastruktūros struktūrų ir taip pat jis suteikia diversifikuotą instrumentą, kuris leidžia nekoreliuoti su banko ar valstybės skola. Tokiu būdu Santanderis taip pat prisidėjo prie šios Europos PVP rinkos e, e, sutvirtinimo, kuris leidžia bankams e, įgyvendinti jų vaidmenį ir prisidėti prie ūkio augimo, finansuojant įvairius projektus. Mes taip pat bandėme įvesti tam tikrus PVP e, aukštus standartus, kurie atitiktų rinkos praktiką. Santanderis gali pasididžiuoti, kad jisai gavo PCP kokybės įvertinimą ir šituo įvertinimu mes naudojamas investuotojų naudai, siekdami užtikrinti, kad jie gauna tikrai patikimus e, vertinius popierius. Mes taip pat e, bendradarbiavimą su suinteresuotais subjektais ir ECB rengdami duomenų bazę, taip vadinamą European Data Warehouse, kadangi mes norime, kad investuotojai turėtų patikimus informacijos šaltinius apie savo perkamus produktus. Galiausiai mes dirbame iš vien su kitomis pramonės atstovais ir rengiame, e, prisidame prie teisės aktų rengimo. Ir todėl e, džiaugiamės, kad yra numatytos tos naujos taisyklės ir STS projektas. Mus e, įkvėpia jūsų pastangos ir e, mes patys be atvangos dirbsime kartu su savo partijos, partneriais AFME, EBF, EFR, kad užtikrintume, kad PVP sistema yra kuriama taip, kad sugražintų pasitikėjimą rinką. Aš labai skatinu jūs e, atsižvelgti į mūsų išsakytas mintes, kad STS ir CRR paketas neatneštų daugiau žalos Europos bankams ir kitiems suinteresuotiems subjektams, kurie visiškai teisėtai naudojasi PVP. Taigi yra aiškios taisyklės, kurios nebūtų skirtingai interpretuojamos, nes jeigu bus priešingai, tai šią PVP priemonę bus galima pasinaudoti realioje ekonomikoje. Esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Now, speaker, Labai ačiū. Toliau žodį suteiksiu Volkeriui Maismerui, kuris yra Landesbanko Budenvirteno žemės vadovas. Vienas skyrius. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu jūs man suteiksite galimybę, aš pabandysiu paaiškinti, kokį poveikį pakeitimas vertybiniais popieriais daro finansų įmonėms. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad yra tokia turtų padengtų komercinių vekselių programa ABCB ir ji naudojama realiai ekonomikai finansuoti. Įmonės a, parduoda gautinas sumas pagal ABCP programą ir dažniausiai tai yra gautinos prekybos sumos, kurios yra gaunamos, naudojamos įprastinėje verslo veikloje arba yra gautinos nuomos pajamos. Tai gali būti įranga, verslo įranga, transporto priemonės arba bet kokio tipo prekes ir paslaugos. Daugeliu atveju uh, Būtent mažos ir vidutinės įmonės yra ABCP sandorių skolininkai ir nuomininkai. Todėl daugia pardavimo ABC, ABCP programa yra labai svarbi priemonė, jeigu mes norime tiesiogiai finansuoti mūsų ekonomiką. Kita vertus, kaip matote pirmoje skaidrėje, daug tokių e, pardavėjų yra faktiškai tipiniai 80 procentų visų Europos programų a, lėšų būtent atsiranda dėl to, kad yra prekiaujama realia ekonomika. Sponsor bankas yra ABPC, ABCP admini, programos administratorius ir prisėima visą riziką. Ir būtent dėl to mes programą vadiname šimtaprocentinės pagalbos programa. Taigi, ar ABCP e, sandoris e, yra vykdomas pagal STS ar ne, vieni ir kitų atvejų yra daromas poveikis kapitalo pakankamumo reikalavimams. Jūs galite matyti antroje skraidėje, aišku, tekstas per smulkiai parašytas, sako kalbantysis, kad tipinės gautinos nuomos um, sandorių pajamos. Um, yra susijusios su rizika, jeigu, ne vykdo, jeigu tie sandoriai vykdomi ne pagal STS sistemą. Ir sviruoja nuo 8 iki 45 procentų. Bet ir tada, kada STS sistema yra naudojama, rizika e, gali pakilti 30 procentų. Jeigu pažiūrėsime į gautinas priekybos sumas, tai šiuo atveju, ne STS sandorių atveju, um, rizika kyla nuo 20 iki 60 procentų. Kita problema ta, kad CRR direktyvo reglamente padaryti pakeitimai draudžia ERBA e principą naudoti. Ir um, nurodo naudoti standartizuotą į požiūrį. Bet beveik visais atvejais ABCP finansuotojams, tai reikštų, kad nebegalima naudotis dabartinę metodologiją, tai yra tarptautinių vertinimo metodų. Ir dėl to gali itin stipriai išaukti rizika ir, aišku, realios ekonomikos kaštai. Tam, kad būtų galima turėti patikimą, aišku ir stabilų ABCP finansavimo priemonę, reikalinga sutvarkyti STS sistemą. Jeigu finansavimo likvidumas vidutinių ABCP sandorių atveju, neatsižvelgiant į STS, galimas, tai rinkoje jisai beveik neegzistuoja. Tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio nuomos, ilgalaikės nuomos rinkai, o toje rinkoje dominuoja mažos ir vidutinės įmonės, mes pirmiausia turėtume susilaikyti nuo nepagristų uh, pagrindinio turto išpirkimo termino apribojimų. Aš suprantu, kad tokie apribojimai yra iš dalies naudingi, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, jeigu likvidumas užtikrinamas teikiant, teikiant pagalbą, tai jau savaime investuotojas yra apsaugotas. Pirmininkė, garbus parlamento nariai, tam, kad iš tiesų mažos vidutinės įmonės turėtų e, geras galimybės pasinaudoti finansavimo šaltiniais, STS reglamentavimas turi būti labai kruopščiai išanalizuotas e, poveikio realiai ekonomikai požiūriu. Ir Europos asociacija viešųjų bankų jau pateikė e, savo pasiūlymus, kuriuos mes esame pasirengę su parlamentu aptarti labai išsamei. Ačiū. Labai ačiū. Šiek tiek išsiskyrė jūsų požiūris e, lyginant su Europos parlamentu, tačiau naudinga pakalbėti apie tuos skirtumus ir juos geriau suprasti. Kitas kalbėtojas, Ayn Bell, PCS sekretoriato vadovas. Žodis jums. Ačiū, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietė mane šiandieną pasisakyti. Kai mes buvome įsteigti kaip nepriklausoma institucija, mūsų prašė atsakyti vieną vienintelį klausimą. Ir yra toks dalykas, kaip saugus pakeitimas vertybiniais popieriais ir jeigu taip, tai kaip jis atrodo. Akivaizdu, kad šiandieną tas klausimas vis, ta, vis dar toks pat aktualus kaip tuomet. Mūsų intelektualinė kelionė prasidėjo nuo ten, kur ir a, e, turėjo, tai yra nuo a, e, to e, pakeitimų vertybiniais e, popieriais neigiamo poveikio, e, kurį jis turėjo per 2007-2008 metų krizę. Tuomet JAV antrarūšios paskolos ir užstatu užtikrintos skolos įsipareigojimai kubu labai neigiamai paveikė situaciją. Tai klausimas, ar būtent pakeitimas vertybiniais popieriais turėjo daugybę trūkumų. Ar to, tas turtas, kuris buvo keičiamas ir kaipgi padaryti taip, kad tai nepasikartotų. Buvo atlikta išsami analizė ir akivaizdu, kad Europoje, Australijoje ir Japonijoje pakeitimas vertybiniais popieriais veikia gerai ir nebuvo pavojingas. Bet krizės gilumas parodė, kad įmanoma saugiai užtikrinti pakeitimą vertybiniais popieriais. EBA analizė, e, mūsų RABA analizė rodo, kad e, buvo e, tokių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurie prisidėjo prie krizės. Mes pastebėjome keturis pagrindinius trūkumus. Pirmiausia, paskirstimo modelis, kai bankai buvo skatinami E, teikti vis prastesnės paskolas, patys neskirdami tam savo lėšų ir dar slėpti tą faktą. Antra, piknaudžiavimas savo legaliais teisiniais įgaliojimais ir matematiniais kredito modeliais. Toliau e, pasitikėjimas e, rinkos pakartotinio finansavimo, o ne tuo, kad pasiskolinęs asmuo išmokės tą sumą. Galiausiai trūko skaidrumo. Ir dėl to Kai kurie pakeitimai vertybiniais popieriais buvo tokie sudėtingi, kad buvo neįmanoma jų suprasti. E, dabar mes matome, kad nesuvokiant krizės priežasčių neįmanoma toliau kalbėti apie e, pakeitimo vertybiniais popieriais gaivinimą Europoje. Tad klausimas, kurį privalome užduoti, yra štai koks. Ar e, dabartinėme STS pasiūlyme yra atsižvelgiama į per krizę išmoktas pamokas? Mūsų analizė rodo, kad iš tiesų yra atsižvelgiama į tuos keturis pagrindinius trūkumus, kuriuos mes nustatėme, nes būtent tie trūkumai ir sukėlė 2007-2008 metų krizę. Ir tas pasiūlymas gali atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką Europoje. Čia mes vertiname viską skeptiškai. Mums atrodo, kad trūksta dar kai kurių elementų pasiūlyme. Pavyzdžiui, rinkos mechanizmo modelį, kurie leistų saugiai investuoti. Jų kol kas dar nėra. Žinome, kad pranešėjai pateikė pranešimus, pagal kuriuos yra reikalavima atlikti atsargų patikrinimą tam, kad aiškiai suprastų investuotojai, ką jie perka ir kad nebūtų pernelyg pasitikima, kad trečiosios šalis atliks tą darbą, kuris iš tikrųjų priklauso pagrindiniam investuotojai. Labai svarbu, kad emitantai būtų atsakingi už e, tą situaciją ir informaciją. Mes visiškai pritarėme e, šiam požiūriui. Tačiau mes norime pabrėžti, e, kad yra teisėta reikalauti, jog rinkos mechanizmai na, padėtų užtikrinti atitikti. Mes labai pabrėžime atitikti. E, tai nėra tas pats, kas kreditoriaus atliekama analizė. Tai būtų mechanizmas panašus į auditorius arba MIFID, nes būtent tai leidžia investuotojams tinkamai vykdyti savo darbą. Yra daroma nuoroda ir į vienodą interpretavimą, kas yra ta bendra rinka. Žinome, kad investuotojams tai labai svarbu. Be to yra kalbama ir apie saugyklą, kurioje būtų laikomi aktualūs duomenys ir daugeliu investuotojų tai tikrai yra labai svarbu. Tiek ir mielai atsakysiu jūsų klausimus, jei jų turėsite. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju ir paskutinė kalbėtoja Daniela Gabor. Bristolio, tai yra Agrų Anglijos universiteto profesorė. Eh, button, yes. Eh, the... Ačiū Europos parlamentui už eh, kvietimą. Jūs paprašėte atsakyti į klausimą, ar er pakeitimas vertybiniais popieriais gali atgaivinti Europos rinką. Noriu pakalbėti dviem dalykais. Pirmiausia, jeigu mes naudosimės valstybės įsikišimu, tai kelių klausimą, kokia prasme. Yra e, teigiama, kad PVP e, gali padėti MVI gauti finansavimą. Tačiau ECB yra tyrimų, kad e, būtent tos mažos ir vidutinės įmonės labiau susirūpinus, kaip realizuoti savo produktus, o ne kaip gauti finansavimą. Ir taip pat PVP geriau veikia tose šalyse, kur yra daug nedidelių bankų, kooperatyvinių bankų. Todėl tas PVP sistemos įgyvenimas ne, nebus pats svarbiausias dalykas artimiausių ir ilgojo laikotarpių. Nebent atsirastų kitų o, tipo o, skolininkų, kurie, pavyzdžiui, skolinasi pirkti mm, nekilnojamą turtą arba ilgalaikius mm, prekes. Tačiau tai yra mažiausiai pageidautinas dalykas, kadangi dėl to gali e, kilti rinkos burbulai. Taip pat mes abejojame, kad tokia sistema pasiteisins. Kažin ar, pavyzdžiui, ateis diena, kai Vokietijos ir Graikijos paskolos bus suvienodintos. Pernu prie antrojo punkto. Pranešėjas apie jį ką tik kalbėjo. Iš tiesų nėra taip svarbu, kad STS arba PVP atgaivintų nacionalinę um, PVP e, rinką, nes uh, Kol investuotojai e, gali įsigyti instrumentų už savo valstybės ribų, tai neveiks. Kapitalo rinkų sąjungos žalioji knyga kartu su e, Anglijos banku ir Europos centriniu banku parengė e, tyrimą, kuris teigia, kad atsiranda tas institucinis poreikis ir todėl būtina įtraukti pensijos fondus, draudimo kompanijas, e, smulkius investuotojus ir kitus e, suinteresuotus subjektus. Tačiau ekonomika mums e, sako, turime būti atsargus, nes institutiniams investuotojams labai svarbu, kad PVP procesas būtų e, parduodamas, prekiamas likvidžioje rinkoje. Ir e, tokia buvo e, finansinių rinkų Europoje asociacijos pozicija. Kainų e, pasikeitimas nelikvidžiose rinkose yra gerokai didesnis. O investuotėms svarbu, kad būtų taip pat ir apskaitos taisyklės, kurios buvo nustatytos 7-8 metais. Jos buvo pritaikytos rinkos situacijai ir dėl to banko, Anglijos bankas priejo išvados, kad tos taisyklės tarsi turi sukurti tokias prielaidas, kad būtų perkama e, gerų metų, o parduodama blogų metų. Rinkos likvidumas yra neapibriešta savoka ir tą patikslino ir Centrinis bankas. Jeigu Europ... Junktinė Amerikos valstijų mm, rinka nebuvo e, apsaugota nuo krizės, tai ką kalbėti apie 55 kriterijų e, į sistemos įvedimą Europoje. Europos parlamentas susiduria su tikrai sunkių sprendimų, techninių klausimų. Tačiau politinis sprendimas yra paprastas. Kai apibrėžiame PVP, tai jūs balsuojate dėl būtent viešojo saugaus tinklo, kurį norėtumėte įdėkti PVP rinkai. Ir valstybės tiesiog negali prileisti, kad e, bankrutuotų pensijos arba draudimo kompanijos. Ir kadangi jo to negali padaryti, tai jos arba turės ieškoti pinigėlių savo biudžete arba pasinaudoti bankų gelbėjimo e, kapitalu. Taigi, kuo bus platesnis PVP interpretavimas, tuo bus daugiau e, saugumo. Taip pat reikia išspręsti interesų konfliktus, sumažinti reikalavimus ir taip pat įtraukti į visus suinteresuotus subjektus į šį procesą. Labai dėkuoju už jūsų dėmesį. Uh, uh, Labai ačiū už pranešimus ir dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Pana Saba, jūs pirmasis. Ačiū. Aš pasisakysiu kolegos Karaso vardu. Taip, PVP yra svarbus dalykas jeigu mes kalbame apie, lyginame Junktinės valstijas ir Europą, tai Europos finansų rinkos, ypač PVP požiūrių, tikrai veikia labai neblogai ir nuostoliai, kuriuos patyrėme, buvo kur kas mažesni. Ypač jei, jeigu palyginsime kai kurios klasės e, skolinių įsipareigojimų PVP. Mūsų dabar tikslasgi turėtų būti toks PVP įvedimas, kuris remtųsi STS kriterijais ir apriektų vieną konkrečią klasę. Tai būtina, jeigu mes norime prisidėti prie Europos ūkio augimo ir užtikrinti stabilias rinkos veikimo sąlygas nereikia pamiršti, kad bet kokio tipo investicijoms aktualu, jog PVP būtų stabilus dalykas. Dar vienas dalykas, reikia pagalvoti, kaip užkirsti kelią galimam piknaudžiavimui sistema. O tai reiškia, kad reikės įvesti ir sankcijas už tam tikrus neteisėtus veiksmus. Bet jeigu tų sankcijų bus per daug, nelabai kas norės pasinaudoti pačią PVP sistemą. Todėl gal reikia truputį staptelti, pagalvoti ir panalizuoti, kokios gali būti pasiekmes įvedus vieną ar kitą priemonę. Gal vertėtų vietoj PVP pasirinkti kažkokią kitą variantą dėl sertifikavimo. Tai irgi reikia paanalizuoti bet ar STS kriterijai gali padėti išspręsti visas problemas ir užtikrinti, kad investuotojai elgsis moraliai. Jeigu tikrai taip gali būti, tai tada kokios priemonės jūsų nuomonė galėtų būti pačios geriausios. Jeigu kalbama apie STS, tai kyla klausimas, kokia taikymos rytis turėtų būti. Ar dabartinė taikymos rytis yra pakankamai gera, ar nereikės papildomų taisyklių nustatyti patikos fondams ir e, kokios e, vertybinių popierių klasės bus įtrauktos į taikymos rytį A, B, C ar išskirta. Visiškai teigiama tai, kad Europos komisija įtraukė daugelį dalykų į savo pasiūlymą. Peržiūra, kuri numatyta, labai reikalinga ir ko gero peržiūra turėtų būti vykdoma laikantis griežtų kriterijų ir vertinant priemonių poveikį realiai ekonomikai. Taip visada yra rizika ir tikėtina nauda, bet mes turime subalansuoti šiuos du dalykus. Dabar PVP tikslas - tai rizikos paskirstimas tarp įvairių su sandoriu susijusių šalių. Taigi nuo 5 iki 20 procentų rizikos yra perdodama ir perpaskirstoma, bet ją ja, tokį perpaskirstimą reikia reguliuoti. Ką Jūs apie tai manote? Thank you. Uh, ponas Fernandes. Ačiū toliau, ponas Lopes Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, noriu padėkoti pranešėjams kad atvyko, skiria mums laiko ir prisėda prie šios įdomios diskusijos. Išklausėme įvairių argumentų ir nuomonių apie tai, kodėl ES iki šiol yra problemų finansų rinkoje, Panalizavome pasiūlą paklausą ir taip pat e, kalbėjome apie tai, ar MVI turi galimybę pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais. Girdėjome be kita ko, kad MVI a, e, neturi pakankamo klientų skaičiaus. Taigi PVP gali suvaidinti svarbų dalyką Europoje. Tačiau, ko gero, jeigu apriepsime visus dalykus ir paklausos pusę, tai kyla klausimas, kur kas rimtesnis. O kaipgi pinigų politika? Šis PVP dokumentų paketas gali būti labai naudingas bankininkystės sektoriaus sustiprinimui, geresniai sektoriaus priežiūrai ir užtikrintai pasiūlai, bet tai reikš, kad turi padidėti ir paklausa. Pranešėjai išskyrė įvairius svarbius paketo elementus, tačiau aš norėčiau užduoti labai konkrečių klausimų ir išgirsti pranešėjų nuomonę. Nes Poltanko pranešime yra siūloma nustatyti, sudaryti detalų, detalę duomenų bazę kurią naudotųsi investuotojai. Ar jūs manote, kad tai būtų naudinga skatinant didesnį skaidrumą? Dabar dėl rizikos mažinimo. Šiandien ir anksčiau esame girdėję, kad vienais atvejais norima ribą padidinti iki 20 procentų, kitais atvejais kaip tik teigiama, kad kuo mažesnė riba, tuo mažesnė rizika. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir dar sertifikacija. Pats sertifikavimo procesas. Aš manau, kad būtina užtikrinti visišką skaidrumą. Ir galiausiai dar vienas klausimas, kuris siejasi su ankstesniu mūsų klausimu. Tai yra kapitalo reikalavimus paskaičiavimas ir atitinkama struktūra. Nežinau, ar nereikia keisti reguliavimo struktūrą. Ką Jūs apie tai manote? Natas Onkovas apie tai kalbėjo, bet būtų įdomu išgirsti ir Jūsų nuomonę. Ačiū. Ačiū, Tolė Bartunko. Ačiū, aš kalbėsiu vokiškai. Iš esmės, STS pasiūlymas vertinamas pakankamai teigiamai. Jis padės užtikrinti geresnį rinkos funkcionavimą. Tačiau kita vertus, jau jeigu kūrėme STS sistemą, tai svarbu visus jos elementus tinkamai suderinti ir nustatyti tinkamus kapitalo poreikio reikalavimus. Šiandieną matome, kad vyriausybės obligacijos, reitingai, labai skirtingi. Įvairioms obligacijoms sukeliamos, e, suteikiami įvairaus lygio reitingai, o tai kelia problemų vertybinių popierių rinkai. Todėl būtų įdomu sužinoti, ar nereikėtų sustiprinti rizikos vertinimą ir taikyti šią priemoną, vertinant vyriausybių obligacijas. Kitas klausimas. O STS sistema duos naudos, jeigu taip, tai kokios? Ar ji bus naudinga kapitalo reikalavimo vykdymo pošiūriu? Galiausiai, kaip suderinsime visus elementus, įskaitant ir neveiksnės paskolas? Ar, pavyzdžiui, įvedus STS sistemą išliks paklausa PVP, bet jau netaikant STS. Ačiū toliau, ponas Toeris. Ačiū. Mes taip pat pritarėme komisijos pasiūlymui įvesti STS sistemą ir norime padėkoti pranešėjams, kurie atvyko į mūsų posėdį, mūsų klausimus. Įdomu buvo savų laikų išgirsti apie operacijas, kurios garantuojamos turtu. Vienas komercinis laikraštis analizavo šią temą. Ir jie aktuali mūsų temos atveju. Mes tikrai pasisakome už tai, kad Europoje būtų sukurta gerai veikianti pavertimo vertybiniais popieriais rinką, tačiau mes manome, kad reikia su EDIS gerai suderinti. Dabar dėl ABCP programos. Jeigu aš teisingai suprantu, pranešėjas nerimauja, kad ABCP programa ateityje išnyks. Dėl to, kad, kaip jūs teigiate, standartinis požiūris yra kainuoja per nelik brangiai ir kad e, ateitie bus pereita prie reitingų grindžiamos sistemos ir greičiausiai išorės nustatytų reitingų grindžiamos sistemos. Ar jūs negalėtumėte plačiau to paaiškinti? Kitas dalykas. Paklausa ir pasiūla tarp eminentų ir e, nuomotojų Ar tai reiškia, kad atsiradus STS sistemai ABCP programos bus neįmanoma vykdyti, bet ABCP programa iš tiesų yra naudinga realiai ekonomikai. Tai negi tikrai taip nutiks, kad, ne, kad jos reikės atsisakyti. Todėl noriu paklausti komisijos. Ką ji mano apie ABCP programos likimą? Ir jeigu, pavyzdžiui, bus neįmanoma, sakysime, įrenginių naumos paversti vertybiniais popieriais ir panašiai, tai koks bus poveikis realiai ekonomikai. Ar tada ta pati sistema tarnaus mūsų interesams? Ponas Viegas, aš kalbėsiu labai greitai, nes matau, kad jau uh, Artėjame prie posėdžio pabaigos. Šie vertybiniai popieriai gali būti susiję su krize, kuri mus taip stipriai sukrėtė. Pasižiūrėkime į reglamento projektą. Man atrodo, kad trūksta skaidrumo, nors bandau save įtikinti priešingai. Akivaizdu, kad visas procesas yra kaip tik labai neskaidrus ir sudėtingas. Kila rimtų abejonių susijusių su e, finansinės sistemos priežiūra. Ir kyla daugybė abejonių, bet to tos abejonės yra pagrystos, kaip rodo praeitis. Aš manau, kad e, būtų gerai gauti tinkamą paaiškinimą, kaip tas pakeitimas vertybiniais popieriais pagelbės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Juk tos paskolos, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, dažnai būna, pavyzdžiui, studentų paskolos. Taigi, mano klausimas štai koks. Kaip jūsų manimo galima prižiūrėti tokių tokias, tokius finansinius produktus. Bankai e, privalo e, čia vadovautis skaidriomis e, suvestinėmis. Bet jeigu bankai išvalys tas suvestinės, tai koks tada bus poveikis tiems finansiniams produktams? Dėkuoju, Moris. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti ponę Gabar. Ji E, dirba Bristolėje, mano politinėje bazėje. Man kyla para klausimų. Kaip pasakė ankstesnės kalbėtojas, mes čia stengiamės pašalinti riziką iš bankų suvestinių, kad jie turėtų finansų toliau teikti paskolas. E, bet e, kasgi nutinka, jeigu ta rizika perkeliama į kito banko suvestinę? Krizė parodė, kad bankai tarpusavėje yra glaučiai susiję ir e, kad jie nuolat permeta tą riziką, bet rizika išlieka sistemoje. Man kyla klausimas, kokius apribojimus jūs siūlytumėte, e, kai, kad bankai, e, kai bankai būna ir investuotojai, ir STS iniciatoriai. Kitas klausimas kas turėtų būti atsakingas už tų pakeistų vertybinių popierių išleidimą. Manau, kad reikėtų kalbėti apie specializuotą pakeitimą vertybiniais popieriais. Reikėtų numatyti specialų reglamentavimo režimo, pagal kurį būtų numatyti aiškus ištekliai, aiškus produktų kūrimas. Tai Taip pat turėtų būti specialios institucijos, iš kurių ir galima pirkti tuos produktus. O e, kitas aspektas, kad tie produktai turėtų būti sertifikuojami. Aš norėčiau sužinoti, kaip tai vertina kalbėtojai. Buvo kalbama apie e, privataus e, sektoriaus situaciją, bet akivaizdu, kad visuomet atsiranda interesų konfliktas. Kita vertus, vieša reglamentavimo sistema gali būti pernelik sudėtinga, tad kaip rasti tą auksinį viduriuką? Ačiū. Marko Valį. Dėkuoju pirmininkė. PVP projektas mums kelia keletą abejonių. Jūs kalbėjote apie STT, STS ir RR peržiūrėjimą kaip pagrindinės finansų kapitalų rinkos instrumentą. Ar tomis priemonėmis pasieksime tikslo? STS mums siūlomas kaip finansavimo diversifikavimo instrumentas ir ekonomikos saugimo faktorius. Bankai jūsų manimo, tokiu manimo, įgys daugiau galimybių skolinti. Tuo tarpu kapitalo rinkų sąjunga turėtų būti naudinga MVI. Todėl tikras paradoksas, kad bankai turėtų prisidėti prie šitos sistemos. Taip pat kalbama apie tai, jog reikia išvengti klaidų, kurias padarėme praeitįje. Tai yra kainų formavimo mechanizmo. Tai reikia palaikyti pranešėjo projektą, kur kalbama apie emitento e, ribos nustatymą 5 procentams. Kadangi nėra sintetinių instrumentų uždraudimo, tai tuomet e, sunku tikėtis, kad bus pasiektos tikslo. Reikia laip, taip pat uždrausti grandininės PVP. E, Reikia taip pat e, užbaigti tą priklausomumą nuo akreditavimo agentūrų. Negalima PVP e, ypač bankams, tai yra tiems emitentams, e, palikti atsakomybę nustatyti tų e, instrumentų patikimumą. Galiausiai jūs kalbate apie supaprastinimą, tačiau kai žvelgime į CRM e, reglamentą, tai tas terminas e, paprastumas arba prastinimas nėra dažnai naudojamas. Todėl baigiant, reikia pasakyti, kad tekstas tarsi nori atgaivinti tą rinką, kuri daugeliu yra jau mirusi reikia, kad taip pat būtų paraleliai numatyti reikalavimai, kurie atspindėtų realią ekonomiką. Taigi aš nemanau, kad tokios kompleksiškos technikos e, įvedimas e, bus e, tinkamas komisijos nariui Hilui, kuris atstovauja anglosaksų pasaulį. Dėkui. Thank you. And now we can give the floor back. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams. Panas Verkas. Dėkoju, ponė pirmininkė, matau, kad laikas ribotas, todėl pasistengsiu atsakyti į kelis pagrindinius klausimus, apie kuriuos aš savo pranešime nekalbėjau. Rizikos išlaikymas. Aš išsamei savo pranešime nurodžiau, kad mažesnis kalibravimas būtų pakankamas ir naudingas. ABCP. Labai sudėtingas klausimas. Senoje savo ataskaitoje mes nurodėme, kad būtent mes pirmieji nurodėme specifinius kriterijus ABCP. Kai mes rengėme tuos kriterijus, mes priemėme konservatyvų požiūrį, atsižvelgdami į gražinimo terminus bet suprantame, kad diskusijos vis dar vyksta tiek Europoje, tiek pasauliniu lygiu. Kitas įdomus ABCP pakeitimo vertybinės popieriais aspektas yra likvidumo parama rėmėjų. ABCP rinkos požiūrių. Likvidumo parama yra labai stipri ir reikalinga ji labai prisideda prie šio produkto likvidumo. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad tai kelia riziką bankų suvestinėse. Vadinasi, na, būtinai tai tinkamai atsižvelgti. Sertifikavimas ir trečiosios šalis. Mes siūlome elgtis labai atsargiai. Pritarėme kai kuriams išsakytoms pastaboms. Trečiųjų šalių sertifikavimas kelia tam tikrą riziką. Jis sumažina e, iniciatoriaus atsparumą, e, kuris yra numatomas, e, kai yra savo sertifikavimas ir kriterijai vis tiek priklauso nuo viešų įstaigų. Kaip jau buvo pasakyta, mes čia esame pasirengę atlikti savo vaidmenį. Nemažai pasisakiusiųjų paminėjo ir galima interesų konfliktą su trečiųjų šalių sertifikavimu. Jei bus pasirinkta tokia galimybė, tai reikės daryti viską, kad nebūtų to interesų konflikto. Reikės viską labai atidžiai stebėti. Toliau e, kriterijų pusiausvyrą. Mes manome, kad e, yra užtikrinama gera pusiausvyrą, e, kad būtų ir ribojama rizika ir taip pat išlaikyta galimybė atgaivinti rinką. Mes pritarėme toms pastaboms, kad būtina imtis holistinio požiūrio kad investuotojas e, privalo e, tinkamai įvertinti paklausą, juk investuotojai renkasi iš prieinamų produktų, tai yra ir obligacijos, ir e, kiti produktai. Todėl analizuodami galima tų produktų paklausą, privalome vadovautis holistiniu požiūriu ir įvertinti visą aprepti to, kas yra prieinama rinkoje. Ačiū. Animis. Thank you. Steve Kenny. Thank you. Ačiū. Panas Gandai, keletas klausimų buvo užduota ir mes visiškai pritarėme labai nuomoniai. Nepamirškite, kad tarptautinių standartų tema buvo labai gerai išanalizuota savo laiku, kai atsirado pirmieji standartai. Aš nežinau tokių teorinių ar kitokių taisyklių ar analizų, kurie patvirtintų, kad 5 procentų riba nepasiteisino. Aš sakyčiau štai ką, kaip sakydavo mano močiutė, jau jeigu kažkas galutinai sulūžo, tai nėra čia ko taisyti, per brangiai kainuos. Taigi, jeigu mes norime pakeitimą vertybiniais popieriais apribuota, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi kapitalo poreikio reikalavimų, tai tada reikia galvoti apie rizikos ribojimą. Keletas klausimų dėl sertifikavimo. Tai šiuo atveju norėčiau priminti, tai, ką kažkada sakiau. Nepamirškite, kad PVP procesas apims labai skirtingas valstybės narės, kurių bus maždaug 13. Tai reiškia, kad bus labai skirtingos sistemos, jo labka taisyklės, skirting, tie skirtingi asmenys matyti aiškint skirtingai. Ir mes labai gerai suprantame, kad e, atsakomybę užteikiamą informaciją vertybinių popierių rinkoje reikia prisijimti, nes e, ta pati atsakomybė bus numatyta ir PVP e, teisės akto atveju. Nepamirškite, kad šis portfelis yra labai sudėtingas, į jį įeina ir būsto paskalos ir mes tikrai negalime prisimti atsakomybės už spėliojimus. Vienas iš mūsų kriterijų yra tas, kad subjektas turi turėti pakankamos portfelio valdymo valstybėje eks patirties. Bet ką reiškia pakankama patirtis? Kaip ją apibrėžti? Mes galime tik tai įvardyti, kodėl mes tikime vienu ar kitu dalyku arba netikime, bet jau jeigu kalbame apie įsipareigojimus, tai yra šiek tiek kitokie dalykai. Todėl mes tikrai pritarėme tam, kad turėtų būti e, trečiosio, trečiųjų šalių sertifikavimo institucijos, kurios būtų kontroliuojamos, turėtų patirti konkrečioje srityje ir tokiu būdu galėtų e, labai e, galėtų tikslai išaiškinti, ką reiškia vienas ar kitas dalykas. Dabar dėl duomenų bazės. Mes esame įsitikinę, kad duomenys turi būti skaidrus, nekarta apie tai kalbėjome su pramonės atstovais, bet užuotų šie žodžiavus reikia pereiti prie darbų galų gale ir sudėlioti visas PVP proceso detalės kad ir kokia informacija turės būti pateikta tam, kad investuotojai žinotų, kokį produktą jie perka. Dar vienas dalykas - kapitalo hierarchija. Mes pritartumėm pasiūlytai minčiai leisti naudotojas turimą informaciją apie rinką, tai labai gerai. Tačiau tai tik dalis priemonių ir tų priemonių, mano galva, nepakaks, nes yra dar daugelis su kalibravimu susiję dalykai, apie kuriuos ir kolegos kalbėjo. Jeigu mes galvojame, kad iš kirvio galima išvirti košę, tai taip nebus. Būtina užtikrinti, kad viskas vyks skaidriai pagal kriterijus ir bus renkami rimti duomenys. Tačiau negalima kelti kapitalo poreikio reikalavimo, nes jis gali tapti vieną dieną bausme. Ponas Fernandas sakė, kad tai prisidėtų prie pinigų politikos įgyvendinimo ir rinkos skolinimo galimybių plėtimo. Na, manau, daugiau gal komentuoti ir nereikėtų. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie BCP klausimus. Buvo užduotas klausimas, kaip MVI arba verslas gali gauti naudos iš PVP finansavimo. Reikia nepamiršti, kad IP EPCP rinka Europoje sudaryta iš e, prekiaujamų e, iš kautinos e, prekybos sumos ir ta suma prasideda paprasčiausiai nuo 10-15 milijonų eurų. Taigi tos įmonės, kurios naudoja tokį finansavimo būdą, negalėtų būti vadintos e, vidutinėmis arba mažomis įmonėmis. Tai tikriausiai toks finansavimo įrankis e, kurio, įmonėms, kurios negali naudotis e, viešo finansavimo instrumentais ir naudojasi BCP finansavimu kaip geru ir puikiu įrankiu gauti papildomų lėšų kartu su bankų paskolomis. Dėl kitų ABCP programų, tai jos susijusios su 30 procentų kitų finansavimo šaltiniais arba įvairiais lizingo, for, įvairiomis lizingo formomis. Todėl čia mes labai dažnai matome, kad pavyzdžiui automobilių pramonė arba verslo įrangos pramonė turi papildomo finansavimo šaltinių ir jį teikia nedidelėms savo verslo partneriams. Taigi šitas leasingo kompanijų poreikis yra aiškus, tai yra refinansavimas. Tai yra irgi APCP produkto dalis. Taigi vidutinės įmonės e, per vėlgi naudoja šitas gautinas sumas ir lizingas leidžia man perėti prie, taip sakant, kito klausimo ar lizingo gaunamos sumos galėtų būti įtrauktos į STS režimą. Ir pagal dabartinį siūlymą dėl iš, išpirkimo laikotarpio ir kainos programoje tas laikotarpis negalėtų viršyti vienerių metų. Ir tokiu būdu lizingo produktai iškrenta iš šio konteksto, kadangi jų e, išpirkimo laikotarpis yra gerokai ilgesnis. Tokiu reglamentavimu mes e, tarsi lizingą atskiriame nuo šio finansavimo šaltinio. Is,